Good afternoon, colleagues. Um, if there are no objections. Labas, laba diena, kolego. Jeigu neprieštaraujate, mes uh, laikome darbo tvarkę patvirtinta dabar dėl vertimo. Deja, bet vertimo į danų, kruatų ir gėlų kalbą nebus. Dabar koordinatorių rekomendacijos. Pirmiausia, pranešėjų skirimas uh, nuomonių rengėjai ponia Agėja FDD paskirta pranešėja ir renks pranešimą dėl reglamento 1311-203 pakeitimo iš dalies. Tai yra vienintelė rekomendacija ir tikiu, kad komitetas pritarė koordinatorių tokiai rekomendacijai. Dabar trečias mūsų darbo tvarkės klausimas, kolegos. Ir šiandieną kartu į mūsų posėdį dalyvauti atvyko vidaus reikalų generalinio direktorakto generalinis direktorius. Atsimenate, kad ponas Diprai praėjusią savaitę lankėsi dėl Eurodac ir domenų apsaugos ir buvo iškelti esminiai klausimai apie duomenų bazės, tų duomenų bazių saveikumo, ir iš tiesų mūsų nariams tie klausimai itin rūpi. Dar ne vieną kartą mes svarstysime pakankamai išsamei šiuos e, klausimus, o dabar norėčiau pasveikinti e, poną Mafiją Siriutę kad jis informuotų, o kokį darbą iki šiol atliko aukšto lygios ekspertų grupė atsakinga už informacinės sistemas ir jų saveikumą. Norėčiau tik priminti, kad po to, kai pasirodė komunikatas dėl sienų ir apsaugos griežtesnės ir pažengesnės informacinės sistemos balandžio 6 dieną ir po to, kai pasirodė veiksmų planas, buvo surinkta keletas posėdžių, dabar ši grupė analizuoja labai svarbius ir aktualius mūsų komitetui klausimus. Mes labai džiaugiamės, kad komisija pasirengusi mumis svarstyti dabartinę sistemų konfiguraciją ir taip pat nustatyti, kokios egzistuoja spragos. Tačiau nemažiau svarbu, kaip naudoti tas sistemas ir kad tomis sistemomis galėtų naudotis valstybės narės. Todėl šiandieną Briugėje žalieji, žaliųjų frakcija pusėčiauja, ten vyksta pažintinis apsilankimas, todėl kai kurių narių mes nematome šiandieną posėdžių salėje, bet matau, kad vis dar salė pasipildo naujais komiteto nariais. Ir ponia Riutė, suteikiu Jums žodį, malonu Jūs matyti šiandien pas mus. Ačiū, ponia pirmininkė. Man tikrai labai malonu lankytis pas jūs jūsų komitete ir tikriausiai gal pirmą kartą su jumis e, svarstysime kiek kitokią temą ir pabandysiu jums pateikti bendros informacijos apie aukšto lygio ekspertų darbo grupės darbą. Turiu garbės tai grupiai vardovauti Ir e, tiesą pasakius, e, pirmininką komisija priemė sprendimą sukurti tokią darbo grupę. O aš tiesiog e, paklusau komisijos nurodymams ir pirmininkauju šiai darbo grupiai. Apskritai, šios darbo grupės tikslas prisidėti prie bendrosios strategi, strateginės vizijos, kurie siekiama užtikrinti du dalykus - veiksmingesnį sistemų valdymą, didesnį e, jų saugumą ir taip pat nurodyti, kokie gali būti e, tobulini, sistemų tobulinimo sprendimai. E, komisijos komunikate buvo paskelbta apie šios aukšto lygio darbo grupės sukūrimą ir galvojau, kad iš karto atsiras bent jau 5-6 norintys dalyvauti grupės darbe. Tačiau turiu pasakyti, kad e, norinčių buvo pakankamai daug ir valstybės narės siunčia savo atstovus dirbti šioje aukšto lygio ekspertų darbo grupėje, taip pat joje atstovaujama susijusioms agentūroms, Europolui, Eulisai, Frontexui bei Eurojustui ir Fram. Ir mes turime taip pat e, ir Europos e, parlamento atstovus turėti. Jie dalyvauja kaip stebėtojai. Ir po to, kai baigė darbą ankstesnė darbo grupė panašaus pobūdžio, tai e, aš ėmiausi žygių, kad šioje darbo grupėje dalyvautų ir Europos asmens duomenų apsaugos pareigūna. Dabar kodėl komisija pagalvojo, kad reikia tokią grupę sudaryti? Labai daug buvo kalbama apie tai, kaip ES lygių yra tvarkomos ir valdomos įvairios duomenų bazės. Ir buvo ne vieną kartą pareikšta nuomonė, kad reikia peržiūrėti tų sistemų konfiguraciją kad būtų galima efektyviau kovoti su didėjančia terorizmo grėsme. Be to, dabartinis informacinės grandinės valdymas buvo dažnai kritikuojamas. Ir paprastai valstybės narės buvo labai nepatenkintos informaciniais srautais keliaujantišiais tarp jų atitinkamų institucijų ir agentūrų. Todėl faktiškai tokia aukšto lygio darbo grupė ir buvo sudaryta. O pagrindiniai argumentai dėl jos įsteigimo buvo tokie. Jūs, manau, sutiksite pirmą kad visos e, tarp sistemos, informacinės sistemos turėtų papildyti vieną kitą. Reikėtų vengti informacinių sistemų dubliavimo ir jeigu dubliavimas egzistuoja, jį reikia pašalinti, taip pat reikia užpildyti uh, egzistuojančias spragas, aišku, prieš tai jas nustačius. Uh, būtina vadovautis modulio metodologija, pasinaudojant technologijų pažanga ir vadovaujantis tokiais principais kaip e, privat, duomenų privatumo užtikrinimas sistemų konstravimo metu. Kitas principas, tai duomenys tvarkant reikia vadovautas pamatinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis ir tai taikytina ne tik ES piliečiams, bet ir trečiųjų šalių piliečių duomenims. Ir dar vienas dalykas, kad bazės turi būti tarpusėvyje saveikios, suderinamos, kai tai tik įmanoma. Ir kai tik įmanoma turi būti palengvinta informacijos paieška įvairiuose duomenų bazėse. Dabar tai gana sudėtinga būna padaryti. Turėčiau jūs informuoti apie tai, kokia dabar padėtis. Bet norėčiau šiek tiek, um, iš, norėčiau iš karto pasakyti, kad mūsų darbo grupė dar tik neseniai įsteigta ir nedaug ką galime apie savo darbą pasakyti, bet tikėkime, kad jau iki kito karto kai mes susitiksime, galėsime jums daugiau pateikti informacijos. Julia King, man atrodo, atvyksta, Julia King atvyksta, man atrodo, lapkričio šeštą. Gal tada jau bus daugiau informacijos įmanoma gauti, tačiau mes dabartiniu metu didžiausią dėmesį skiriame ne tik pačios aukšto lygio darbo grupės veiklai, bet taip pat ir jos pogrupiams, kurie sudaryti tam, kad pirmiausiai būtų nustatyta, kiek plačiai naudojamasi dabartiniu metu veikiančiomis sistemomis. kalbant apie dabartinę sistemų konfiguraciją, tai e, galima pasakyti štai ką. Ne viskas yra įgyvendinta ir todėl kai kuriais atvejais net taiko valstybėms narėms pažeidimo procedūra. Be to, noriu Jums pasakyti, kad Praktiškai mes kalbame apie tris veikiančias sistemas, na gal keturias. Tai yra vizų informacinė sistema, Šengeno informacinė sistema, Eurodac. Ir dabar mes deramės dėl Eurodac duomenų bazės pakeitimo, nes mes um, svarstome atvykimo, išvykimo sistemos įdėgymą ir greičiausiai gali būti, kad artimiausių metų mes kalbėsti pradėsime ir apie ATAS, tai yra Europinė ESTA, Europinė elektroninių kelionės leidimų sistema. Todėl Itin svarbu nustatyti, kokios yra šiuo metu veikiančiose sistemose spragos, kad ateityje galėtume išvengti. Viso esame sudarę tris pogrupius. Viena analizuoja veikiančias sistemas, antra grupė galimas naujas sistemas ir yra trečia darbo grupė, kuri užsieima sistemų saveikumo klausimais. Visos visi pogrupiai informuoja aukšto lygio ekspertų darbo grupę apie savo darbą. Kai kalbame apie saveikumą, tai atitinkama, atitinkamas pogrupis jau posėdžiavo ir labai konstruktyviai svarstė sistemų tarpusavio jungčių klausimą, taip pat a, bendrą a, žinučių siuntimo formatą, a, biometrinių duomenų tvarkymą. Ir reikia pasakyti, kad diskusijos vyksta labai konstruktyviai, manant, kad a, dalį klausimų reikia apsvarstyti aukštesnių lygių, įskaitant tokius dalykus kaip duomenų panaudojimo tikslo ribojimas ir a, mažamečių duomenų apsauga esu labai patenkintas, kad galbūt jau gruodį galėsime jūs informuotą plačiau net pateikti tarpinę ataskaitą. Tai bus pakankamai išsami ataskaita, kurioje bus aptarimi aukšto lygio darbo grupės veiklos rezultatai. Galiausiai, e, aišku, pagrindinė ataskaita pasirodys pavasarį ir jos pagrindų mes tikriausiai teiksime rekomendacijas dėl galimų teisėkuros pasiūlymų ateityje. Nes jūs žinote, kad šiuo metu rengiamas teisėkuros pasiūlymas dėl EULISOS, kuris tikriausiai bus paskelbtas panašių laikų, kaip ir aukšto lygio darbo grupės ataskaita. Taigi, kaip jau sakiau, darbo daug ir jis vyksta laipsniškai, o taip pat būtų naudinga mums išgirsti jūsų klausimus, jūsų pastebėjimus, kad mes galėtume atsižvelgti ir jūsų pastabas. Tačiau, aišku, iš esmės galėsime kiek vėliau svarsyti aukšto lygio ekspertų darbo grupės veiklos rezultatus. Ačiū, ponia pirmininkė, tikiuosi ne per ilgai kalbėjau. Ačiū. Na, iš tiesų, tai jūs sukūrėte pogrupius ir tikitės pavasarį pateikti, um, pateikti savo darbo ataskaitą, o komisijos narys Kings atvyks lapkričio 8 dieną. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti kolegams už tai, kad jie atvyko. Dėkuoju ir jums už jūsų patiktą informaciją. Aš turiu kelias klausimus. Pirmasis klausimas. Praeitais metai, e, praeitą savaitę šiandien informacinės sistemos koordinavimo grupės e, vadovė pasakė, kad e, jos vadovaujama darbo grupė nedalyvauja jūsų vadovaujamas darbo grupės veikloje, atsižvelgiant jų kompetenciją ir jų žinias, nes jie bendradarbiavė su nacionalinėmis institucijomis. Aš norėčiau užduoti Jums tokį klausimą, kodėl taip yra, kodėl jie nedalyvauja Jūsų darbo grupės darbe. Antras klausimas - sąveika. Uh, ir bendra paieškos e, sąsaja yra reikalingi dalykai. Ir jie padeda mums e, e, siekti to paties tikslo - užtikrinti, kad geriau būtų naudojamos jau turimos sistemos. Liepos 20 dieną vykusiame susitikime po grupėje, kuriame buvo kalbama apie šias sistemas, buvo pasakyta, kad dauguma valstybių narių jau naudoja bendrą paieškos sąsają. Ar jums netrodytų, kad būtų ir greičiau, ir pigiau, ir ko gero veiksmingiau, jei mes šią sistemą pritaikytume ES lygmenių? Trečias klausimas. Tame pačiame susitikime buvo pasakyta, kad ne, ne ES piliečių stebėsinos patikros nevykdomos. Kodėl taip yra? Ir dar porą klausimų. Aš manau, kad mus tikrai turėtų nėra, suneraminti. kad daugiau nei 50 procentų visų perspėjimų pateikia penkios valstybės narės. Ir Taip pat mus neramina, kad didžiąją daugumą pranešimų pagal vizų informacinę sistemą taip pat pateikia tos pačios penkios valstybės. Kodėl taip yra? SIS 2 turėtų būti peržiūrėta po atliktau įvertinimo. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūsų vadovavimo aukštų lygio ekspertų grupė dalyvaus atliekant šią peržiūrą ir jau galės pateikti savo pasiūlymų ar ne? Ponas Duprė. Ah, merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Roti, už pateiktą informaciją. Ji yra, sakyčiau, kol kas dar tos elementarosios stadijos. Norėčiau pasakyti, jog yra būtina, kad tokia grupė egzistuotų. Viskas turėjo būti atlikta gerokai anksčiau. Gerokai, gerokai netgi anksčiau. Nes norėčiau pasakyti, kad mūsų komitete mes nekartą esame pabrėžę būtinybę užtikrinti įvairių sistemų saveikumą. Turiu klausimą dėl jūsų darbų kalendorius. Sakote, kad pirmąją ataskaitą pateiksite gruodį. Tačiau yra siūlymų, kurie jau analizuojami mūsų komitete. Ir kiek žinau, tie siūlymai yra pateikti. Aš jau čia pirmiausia kalbu apie Eurodac e, atvykimo ir išvykimo sistemą. Ir mano supratimu, saveikumo problemų egzistuoja tarptų mano paminėtų dviejų sistemų. Pateiksiu pavyzdį. Manau, kad jūsų grupė taip pat turėtų suprasti reikalų skubumą, nes daug kas priklauso nuo to, ką nuspręsim dabar ir kas bus įmanoma ir kas neįmanoma. Galima būtų atitinkamai pakeisti daugą, jeigu geri sprendimai iki šiol nebūtų priimti. E, Eurodako sistema, atvykimo išvykimo sistema. Visiems šios sistemos taikomos atvykusiems iš trečiųjų šalių yra paimamos atvykstant į ES teritoriją, paimami pirštų anspaudai. Užfiksuojama data atvykimo išvykimo. Jeigu tos sistemos neveiks kaip, kaip, kaip priklauso, gali atsitikti taip, kad žmonės taps nelegalais. Komisija sako, bet juk valstybės narės turės į Eurodako duomenų banką įtraukti visus nelegaliai į savo teritorijose esančius asmenys. Tai ši, ši sistema turėtų būti suderinama, Eurodako sistema su atvykimo ir išvykimo sistema. Jeigu to nėra, tai kam tos sistemos reikalingos? Ką veiksite su Eurodak sistema? Kas ten bus? Biblioteka, kur užfiksuoti tie nelegaliai es teritorijoje esantis asmenys. Jeigu tos bazės nebus susijėtos, jeigu nebus saveikios, tai kam jų reikia? pasiūlymai yra pateikti, jūs reikėtų kuo greičiau nagrinėti ir pereiti prie dokumentų tvirtinimo fazės. Tad mano klausimas būtų toks, kodėl nesus, nenusistatyti prioritetų, kad ir tokių, kaip čia matėte iš mano pateiktų pavyzdžių. Mrs. Sippel, please. Pone Sippel. Vielen Dank und vielen Dank auch an Herrn Dėkoju. Ačiū taip pat, ponė Rute, Jums už tai, kad taip greit sureagavote į mūsų kvietimą ir įpriemėte. Noriu užduoti kelis klausimus. Ponas Koelio jau kalbėjo apie koordinavimo ir priežiūros grupės dalyvavimą aukšto lygio grupės darbe. Manau, kad toj aukšto lygio grupiai bus daug žmonių, kas yra tie ekspertai. Man nebūtinai reikia pavardžių, bet aš norėčiau sužinoti, kam jie atstovauja, iš kur tie žmonės. Ir kokia yra tos grupės sudėtis, ką jie duoda aukšto lygio, aukšto lygio grupiai. Dėl to pogrupio jūs mums sakėte, jog Reikia vengti funkcijų dubliavimo ar atliekamų užduočių dubliavimo tarp atskirų duomenų rinkėjų. Sakėte, kad reikia tik užpildyti spragas, tada, kai jos egzistuoja. Ar esami pogrupiai dabar jau diskutuoja tarpusavį? Ar yra identifikuojamos tos spragos arba galbūt dubliavimosi pavyzdžiai? ar taip pat diskutuojama apie techninius saveikumo klausimus. Norėčiau paklausti, kiek tos tie pogrupiai dirba kartu ir ar yra keičiamasi nuomonėmis e, tarp atskirų darbo grupių. Kai dėl saveikumo, kaip mes turėtume suprasti šią savoką apskritai, ar įvairios duomenų bazės yra kuriamos taip, kad viena kitą papildytų, Ar jos tarpusavį susijėtos? Viena vertus, aišku, policija galėtų turėti prieigą prie įvairių duomenų bazių. Ar yra kažkokie pribojimai numatyti prieigai prie jų? Ir kitas techninis klausimas. Ar visos šios duomenų bazės gali būti tos, su kurios savo tarpusavį galėtų diskutuoti? Juolab, kad kalbos vartojamos skirtingos. Ar užtikrinama ta diskusijos galimybė? Ar tos struktūros, kurios turi prie A6 prieigą, turės prieigą prie Eurodak? Mes kalbame čia apie pačius įvairiausius principus, pavyzdžiui, kai kurias priemonės susijusios su surinktais duomenimis ir galiausiai kalbame apie tų duomenų tinkamą apsaugą. Kaip yra su tų principų gyvendinimu? Yra dar viena problema, kurią galėčiau įsivaizduoti, kalbėdama apie saveikumą. Puikiai prisimenu, kokiu sunkumu kilo, kai reikėjo įdėkti SIS ir VIS sistemas. Tai buvo grinai techninio pabudžio sunkumai. Jei norime kurti kitas duomenų bazės ar duomenų bankus, kaip jums atrodo, kaip reikėtų tuos visus sunkumus ištaisyti? Na ir paskutinis klausimas, jūs sakot, kad pavasarį sulauksime ataskaitos. E, bet lieka dar labai daug neatsakytų klausimų ir techninių sunkumų. Ar tai bus tarpinės peržiūros ataskaita, ar tai bus jau galutinė ataskaita. Koks bus tos ataskaitos tikslas, kas joje bus ir kokią įtaką tai turės būsimiems darbams. Ar tai reiškia, kad bus atvertas kelias naujam duomenų banko kūrimui ar duomenų bazės kūrimui? Ačiū. Dėkuoju, ponė Intveld. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Iš principo aš pasisakau už tai, kad būtų sujungtos įvairios e, duomenų sistemos, tam, kad galima būtų užtikrinti geresnę mūsų piliečių apsaugą. Bet aš turiu kelias klausimus. Ir pirmasis iš jų turėtų būti skirtas mums, o ne ponui Riuite. Aš nemanau, kad tai, apie ką mes šiandien kalbame, yra tik tai kažkokia techninė administracinė užduotis. Ne, mes turime kalbėti politiškai. Ir todėl mes turime savęs paklausti, kodėl da, iš tikrųjų dirba kažkokie da, tarnautojai už uždarų durų ir jie priima sprendimus. Juk mes, politikai, turėtume priimti politinius sprendimus dėl to, kaip mūsų piliečiai turėtų būti apsaugoti. Taigi man atrodo, kad mes tikrai darome klaidą, manydami, kad šitokie klausimai yra tik tai administracinio ar techninio pobūdžio. Beje, tai taikina ne tik šiam klausimui, ne tik šiam dosijai. Pone Ruite, jūs taip pat nepasakėte, ką konkrečiai jūs ketinate apjungti. Jūs minėjote kelias duomenų bazės, tačiau man visiškai nėra aišku, ką su kuo siūloma yra sujungti. Ar jūs norite sujungti tik europinės duomenų sistemas, e, bet o man neaišku, kas vyks su nacionalinėmis sistemomis. E, praeitą savaitę aš kaip tik gavau dokumentų apie taip, kaip ketinama sujungti nacionalinės sistemas gyvendinant e, Šengeno sienų kodeksą. Ir, ir ten buvo kalbama apie vieną paieškos, bendrą paieškos sąsąją. Tačiau man vis visiškai neaišku, kaip visą tai veiks. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad iš esmės da, uh, Mums norime pasakyti, kad sąveika yra tik tai techninio pobūdžio, bet juk problema yra tikroji, problema yra kitokia. Problema yra tai, kad e, tos duomenų sistemos nėra tvarkomos vienodai, nėra e, papildomos vienodai, vienod, laikintis vienodų taisyklių, kaip ir ponas Koelė sakė. Nėra jokios garantijos, kad uh, net ir sujungus visas sistemas mes galėsime surasti tai, ko mums reikia, nes jeigu tenai tų duomenų nėra, tai kam apskritai tuomet reikalinga visa ta sąveika. Ir baigdama noriu pasakyti, kad aš manau, kad mes turėtume elgtis apdairių, ypač kai kalbame apie tai, kad technologijomis galima patikėti e, labai rimtus sprendimus. Technologijos yra tik tai e, priemonė. Ir dar vienas dalykas. Po rugsėjo 11 dienos JAV sukūrė naują tikslą. Ir e, tai buvo pavadinta visiška, visiškas informuotumas. Bet iš tikrųjų ta sistema e, skamba bauginančiai nes niekam nėra aišku iš tikrųjų, apie ką kalbama. Ir man atrodo, kad ir čia taip pat mes žengėme žingsnį link to, kad būtų užtikrintas visuotinės, visuotinė mūsų piliečių priežiūra. Pane Lauristin, Ačiū, dėkoju ir dėkoju ponui Rūtį už patiktą informaciją. Mes suprantame, kad tai yra tik tai preliminarūs e, tokie pranešimai apie jūsų veiklą ir mes tai tikėsimės gauti išsamesnės informacijos. Ir aš norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjo kolegos. Aš visiškai pritariu Sofijai Intveld. Iš tikrųjų, do, Šio klausimo esmė e, yra kur kas platesnė nei techninio ir administracinio pobūdžio klausimai. Čia reikia kalbėti apie e, galę e, ir apie tai, kaip ir kas ją naudosis ir kaip prižiūrės, kaip ją yra naudojamasi. Ir mano klausimas jums būtų toks. Jūs tęsite savo praktinį darbą ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs, jūs rengėte taip pat kokį nors teisės uh, pobūdžio dokumentą, kuriame būtų išdėstyti įsamei duomenų apsaugos principai. Aš suprantu, kad jūs, jums ko gero žinoma apie vykdomą šiuo metu darbą šią kryptimį, bet kaip ir man ar jums yra žinoma, velnės lypi detalės ir būtų labai gerai, jeigu mes galėtume aptarti tas detalės, galėtume vykdyti tinkamą priežiūrą. Toliau da, tas saveikumas, tų sistemų sąveika iš tikrųjų yra labai sudėtingas techninis klausimas. Tų sistemų yra nemažai. Bet aš norėčiau jūsų paklausti, kaip bus užtikrinta nacionalinių duomenų sistemų ir europinių duomenų sistemų sąveika. Nes nacionalinės sistemos tikrai labai griežtai yra prižiūrimos. Ir kiekvieną kartą, kai kas nors neteisėtai pasinaudojo šia, šiomis sistemomis iš karto tie asmenys yra baudžiami. Pavyzdžiui, jeigu koks policininkas e, netasitais tikslais pasinaudojo duomenų e, sistemoje, sistemoje registruotis duomenimis, jis iš karto yra nubaudžiamas. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, gal jūs galėtumėte mums taip pat papasakoti ir apie tai, kokia situacija yra valstybėse narėse, kaip e, kas bus daroma su nacionalinėmis sistemomis ir ar galima bus gauti informaciją iš nacionalinių duomenų sistemų. Gal čia esame kokį nors spragų. Žinau iš savo šalies patirties, kad skirtumai iš tikrųjų tarp sistemų yra tokie didžiuliai, kad iš tikrųjų gali būti, kad mes ateitie susidursime su didžiulėmis problemomis, kurios bus didesnės nei tas, kurias manome spręsti. Pavyzdžiui, kaip jūs ketinate keistis e, meta duomenimis? Kaip jais bus keičiamas šioje e, informacinių sistemų architektūroje? Ir yra dar vienas klausimas. O kasgi atlieka visą šį e, darbą? Ar yra paskelbti kokie nors viešųjų pirkimų konkursai? Kas atlieka praktinį darbą? Kažkokios bendrovės? Ar kas? ir pagal kokias procedūras vyksta tas darbas? Ar jūsų ekspertų grupė atlieka kokią nors sisteminę analizę ir ar kūrė kokias nors referencinės sistemas ar kokias nors gairės, kuriamis galima bus naudotis ateityje. Ir paskutinis klausimas. Jūs minėjote, kad e, jums labai patinka sistema, kai privatumas užtikrinamas yra pagal pageidavimus. Kai yra, tai e, kitaip tariant, kai sistemos kontra, kon, konstravimo metu yra užtikrinta didžiausia įmanoma apsauga, privatumo apsauga. Kaip, kaip jūs įsivaizduojate? Uh, tai. Dėkuoju. Ana Gomeš. Dėkuoju, pane Rūti, už tai, kad jūs pas mus atvykote ir dėkuoju už patiktą informaciją. Mano klausimai jums būtų tokie. Aš suprantu, kad kai jūs kalbate apie sąveiką, jūs kalbate ne vien apie prieigą prie duomenų sistemų, bet ir apie uh, įrangos saveikumą, kuris yra reikalingas tam, kad galima būtų realiai pasinaudoti duomenų nu, sistemose esančiais duomenimis. Todėl aš noriu jūsų paklausti, ar jūsų aukšto lygio ekspertų grupė jau patikrino, ar da, tas saveikumas yra užtikrintas valstybių narių viduje. Pavyzdžiui, ar teisės saugos institucijos turi tokias sujungtas sistemas valstybės narise. Antras klausimas. Pastaruoju metu mums visiems rūpi kibernetinis saugumas. Mes turėtume ją užtikrinti, ypač kai kalbame apie dalyjimąsi duomenimis. Ir kaip jis bus užtikrintas? Ir trečias klausimas. Jūs kalbate apie saveikumą, kuris leis jums keistis duomenimis. Ir Ar jūs ketinate taip pat e, keistis informaciją dėl auksinių vizų sistemos, dėl tų dalykų, e, pavyzdžiui, kurie leidžia labai turtingiems atvykti į mūsų teritoriją ir joje būti kiek tik tai jie nori. Ar ši sistema bus taikoma tik tai vargingiesiems? Jūs taip pat minėjote. Čia jūs minėjote Estą taip pat. Ir minėjote taip pat ir keliaivių duomenų registrą. Bet mes žinome, kad e, į tą registrą nėra registruojami privačių lėktuvų keleiviai. Ir kaip, pažiūrėjau, bus e, elgiamasi su jais? Mes e, žinome, kad labai dažnai būtent tokiais privačiais lėktuvais ir uh, kontrabandos būdu pas mus ir patenka ir pinigai, ir vairūs kiti neteisėti dalykai. Taigi, kai bus keičiamisi duomenimis dėl tokių keleivių. Sofija, labai trumpai. Taip, labai trumpai, ponia pirmininkė. Gal jūs tą ir minėjote, bet aš nesu tikra, kad aš e, išgirdau tą. Jūsų grupės narių vaidmuo ir ko, kokios bendrovės tieks jums įrangą. Aš norėčiau paklausti jūsų, su kuo jūs konsultavotės e, dėl techninių klausimų. Nes būtų įdomu sužinoti iš tikrųjų, kokiams, kokiams bendrovėms bus patikėtas praktinis šios sistemos e, kūrimo darbas. Aš taip pat e, norėčiau jūsų paklausti, kada mes gausime informaciją apie e, šiandien informacinės sistemos, antrosios šiandien informacinės sistemos e, peržiūrą. Uh, na, na, tikiuosi, kad sulauksime atsakymų netrukus į tuos klausimus, kuriuos uždavėt kitas dalykas, yra faktinė informacija. Mes dabar veikdome e, procesą reikiamą komisijoje ir atliekame įvertinimus minėtos grupės ir netrukus jos turėtume gauti. Tačiau tam reikėtų atlikti tarpusavio tarnybų konsultacijas. Ir be to tai vertinimą jau esate gavę iš mūsų. Bendriau kalbant ir atsakant jūsų klausimus, galėčiau pasakyti štai ką jūsų klausimai rodo. Kaip svarbu buvo sudaryti tą grupę. Ponas tikrai štai, pavyzdžiui, teisingai minėjo, kad e, būtų reikėję tą viską padaryti anksčiau. E, buvo dirbama metų metus prie skirtingų informacinių technologijų sistemų, prie eilės kitų klausimų. Ir galėčiau pasakyti, kad dirbom kartu, dirbom kartu taip pat su Libė komitetu. Ir manau, kad dabar yra jaučiamas poreikis visą ką sujungti kartu. Na ir paskutinis dalykas, mes dabar nesam priklausotis jokiai kompanijai. Mes esame atlikę. E, mes naudojame EULIZA sistemą ir mes galime pasakyti, kad tai yra valstybių narių ir ES institucijų agentūrų kaupiama informacija, kur yra subendrinama, kaupiama toje sistemoje iš jūsų klausimų. Kiek suprantu, kyla tokio klaustuko, ar buvo galima kažką nuveikti kitaip, naudingiau. E, sistema dabar yra tobulinama ir dabar galėčiau pasakyti, jog mes sulauksime tarpinės ataskaitos. Julian King dirba prie šio klausimo, jį gausime lapkričio mėnesį, gruodį bus tarpinė ataskaitą, paskui uh, e, valandį gegužė jau sulauksim galutinių pranešimų. Na, negaliu prižadėti, kad toje ataskaitoje bus atsakyta visus klausimus. Tiesiog gali nutikti taip, kad iškils dar daugiau klausimų, bet jie bus labiau nukreipti konkrečius tikslus. Na, o šiaip be abejo, e, šio tipo darbas turi geriau būti nuveiktas vėliau negu niekad. Poniai Laurisi norėčiau pasakyti, kad nežinau, kokios bus dar grupės išvados. Estijos sistema, pažiūrėjau, tokia, kuri man padarė didžiulį įspūdį. Tuo pat metu jūs užtikrinate ir saveikumą, ir tarpusavio sujungimą, ir labai aukšto lygio duomenų apsaugą. Tačiau kai dirbate visame pasaulyje, pavyzdžiui, kai bendradarbiauja Suomija ir Estija, situacija tampa sudėtingesnė, nes Estijoje kiekvieną kartą, kai naudojatės kokiais nors duomenimis, turite identifikuoti save, e, prisijungti iš naujo. O dabar tampa bendradarbiavimo tarp valstybinių lygių duomenys pasidaro žymiai prie, prieinamesni. Mm, galima patekti skirtingus duomenų bankus, skirtingos prisijungimo sistemos. Ponas Koelio klausė ir norėčiau pasakyti štai, kad grupė sudaro daugiausia valstybių narių atstovai. Būtent dėl to tos SIS koordinavimo grupė, grupė yra atstovaujama tinkamai ir Mes palaikom su jo reikiamus kontaktus, tačiau iš principo idėja buvo tokia. Valstybės narės atsiunčia žmonės, kurie dirba šioje grupėje. Pone Intvelt ar ponia Sipel, atrodo, kalbėjo apie politinę viso to projekto dimenciją. turime gairias uh, Olandijos pirmininkavimo, kur taip pat šie klausimai keliami. Diskutavo ministrai susitikę, buvo kalbama apie dar tam tikrą papildomą elementą, kurį mes nagrinėjame grupėje. Pritariu Jums, kad ši grupė kol kas dar neturi kokios nors politinės dimensijos, bet ko gero to reikėtų. Reikėtų visiems padiskutuoti, bet vėlgi, jeigu nedarysim nieko, visiškai nieko, tai situacija bus tik blogesnė. Tai štai, toks būtų nelabai išsamus mano atsakymas į užduotą klausimą. Taip pat turime, e, sulaukime klausimų ir apie e, bendrą sąsają. Mes e, diskutavome apie įvairius elementus, kurie iškilo dėl šio klausimo darbo grupėje. Turime 28 tokias sąsajas, kiek valstybių narių. Jos nebūtinai tarpusavį yra, tarp, jos nebūtinai yra tarpusavį suderinamos, nebūtinai E, sukurtos taip, kad reiktų su Europos duomenų bankais. Tad čia mums reikia pamastyti šiek tiek daugiau. Yra dalykų, kurie egzistuoja jau šiandien, bet turime žvelgti į tai, kaip viskas vystysis ateityje. Galbūt reikėtų pasirinkti tokį požiūrį, kuris padėtų turėti bendrą paieškos sąsają. Na, artimiausių metų galėsime šio klausimu informacijos pateikti daugiau. Taip, ponė Dupre, pakankamai keista, kaip viskas vyksta. Kai deramas dėl teisėkuros aktų, e, darbas vyksta, o mes tik valandį, e, jeigu žia pateiksim galutinį pranešimą. O dėrybos vyksta jau dabar. Bet būtent dėl to mes būsimame posėdėje lapkričio mėnesį, kai susirinksime grupė, kalbėsime apie tas naujas sistemas, kad galėtume išsiaiškinti, kur mus nuvedė tos darybos, kad galėtume išsiaiškinti, kas nuspręsta dėl e, Eurodac, dėl atvykimo ir išvykimo sistemos. Mes taip pat grupėje diskutavome apie etės sistemos potencialią struktūrą. Ir pasiūlymų jau yra sulaukta ir tai, ko gero, tie pasiūlymai bus pateikti lapkričio mėnesio vidury. Poniai Sipel, norėčiau pasakyti štai ką. Tie patys žmonės dirba kaip ir aukšto lygio grupėje. Toje, tame pogrupyje. Ir prie darbų prisideda daug kas tose pogrupiuose. Sudėtis yra, kaip čia geriau pasakius, sako kalbėtojas. Ir e, ten dirba valstybių narių atstovai, tačiau labai vientiso vaizdo nėra. Yra labai aukšto lygio atstovai, tačiau tuo pat metu e, dirbama ir ekspertų lygių. Mes dėl dalyvavimo šioje grupėje esame pakankamai liberaliai nusiteikę. Tikimės, kad galėsime čia tenkančius darbus atlikti kuo geriausiai, tačiau garantuoti kažko negalime. Profilis e, dar nėra tos grupės nustatytas, ar tai turėtų būti generalinių direktorių lygio darbo grupė, ar e, generalinių sekretorių lygmens ar panašiai. Dar laukiame siūlymų. E, kontaktai tarp įvairių pogrupių. Taip, jie vyksta, vyksta plenariniai posėdžiai. Ir tai ir bus ta vieta, kur informacija subendrinama, kurie keičiamasi. Mes norėtume išvengti, kad nebūtų dubliuojamos duomenų bazės. Tai nebūtų prasminga. Na, regisi, būsiu atsakęs į visus klausimus, sis vidurio peržiūra ir kiti klausimai. Na, dar vieną dalyką noriu pridurti, poniai Intveld. Manau, kad svarbiausi dalykai yra tokie. Jūs e, pamatysite, kad ponė Džiureking irgi dirbs toliau ir daugiausia dėmesio yra skiriama teisės aktų gyvendinimui ir sprendimų gyvendinimui. Būtina užtikrinti, kad mes ne tik priimam sprendimus, bet kad taip pat būtina įvertinti, kaip tie mūsų sprendimai buvo įgyvendinti, kiek jais buvo pasinaudotam. Ir visa tai gali būti susijęs su labai politiniais dalykais. Artimiausius kelius mėnesius labiausiai susitelksime prie to, pažiūrėjau, kas įgyvendina PNR nuostatas, keitimosi keliaivių duomenimis nuostatas. Ir mes šiuo klausimu turime tam tikrų vertinimų kiekvienas. Manau, kad jūs, kaip teisės aktų kuriejai, turite žinoti, kad jeigu priimėt sprendimą, jums yra būtina žinoti, kad tas sprendimas bus įgyvendintas. Jeigu tie teisės aktai neįgyvendinami, jūs e, būtumėte pirmieji, kurie pareikalaus e, tvarką keisti ir įgyvendinti sprendimus. Nes man atrodo, kad teisės aktas pirmiausia tą ir reiškia, kad jeigu jis priimamas, jis būtų tinkamai įgyvendintas. Priešingų atveju tai tik kelia nereikalingas diskusijas. Kai dėl teisėkuros aktų aš nemanau, kad mums reikia vėl iš naujo išrasti duomenų apsaugos kažkokią sistemą, kitą sistemą. Turime visą rinkinį taisyklių, kaip tai turi būti užtikrinama. Jeigu bus pateiktos grupės išvados, pirmiausia, turėsime uh, kalbėti apie tai, koks yra EULIZA vaidmuo, turėsime kalbėti apie teisinės priemonės, kurias turime. Ir turime pasižiūrėti išsiaiškinti, kad štai čia esama dubliavimo, ten esama spragų ir panašiai. O paskui atlikę tą tokį inventorizacijos darbą, turėtume šviežių žvilgsnių peržvelgti galiojančią tvarką ir galbūt tuo pat metu diskutuoti dėl reikia naujų pasiūlymų. Mes galbūt paskui galėsime e, pateikti diskusijai tuos naujus siūlymus. Pone Gomeš taip pat klausė. Dėl saveikumo ir bendrų paieškos sąsajų aš jau kalbėjau. Be abejo, Kibernetinis saugumas bus čia labai svarbus klausimas, norint užtikrinti, kad sistemos nebūtų pažeidžiamos. Kibernetinis saugumas apskritai bus ta savoka, kuri bus laikoma ypatingai svarbia. E, yra sudaryta darbo grupė šiuo klausimu federaliam sekretoriate. Pone Čiulina apie tai irgi kalba savo dokumente ir tai bus horizontali tema, kalbant bendrai. kad dėl taip vadinamųjų auksinių vizų. Yra tokių, tiksliau, valstybės narės yra kompetentingos šioje srityje, jos turi vertintis grėsmę savo saugumui Tačiau iš principo, kai kalbame apie vizų politiką, mes kartu kalbam apie šengenų nuostatas, kalbam apie vizų politiką apskritai. E, kitam kontekste esame pabandę žengti toliau, kai dėl PNR apsikeitimų kel, lėktuvų keliaivių duomenimis nesu labai tikras. Turėčiau pati sitikrinti, ar IPE duomenys norėčiau išsiaiškinti, kokie yra priimti sprendimai dėl, iš, a, dėl APR iš ankstinių keliaivių duomenų. Dėkui. Pone Lorisen norėjo komentuoti, regisi, tačiau laukia mūsų svečias ir žodžio suteikti jums negalėsiu. Atsiprašau, Marija, dėja. Ne, negalėsiu suteikti žodžio dabar. Mūsų kantrai laukia svečias, kaip jau sakiau, kolegom Žiūrien King atvyks dar diskutuoti šiais klausimais. O dabar Na, atleiskite, kad nebegaliu suteikti jums žodžių, bet iš tikrųjų klausimai labai detalūs ir ko gero jūs spėjot pamatyti, kiek šis klausimas yra sudėtingas, kiek įvairių žinių čia yra sukaupta ir kiek yra reikalinga. Ačiū. Your, um, so, um, we'll to... Tai štai, kolegos, turėsime dar laiko šiems klausimams aptarti. Ačiū už diskusiją. O dabar keliaujam prie ketvirto darbo atvarkės klausimų. Kviečiame mūsų svečią prie pirmininkaujančio stalo. As he's coming to the um, podium, just to Na, kol mūsų svečias ateis, norėčiau tik tai pasakyti, kad mūsų koordinatoriai paskelbė kvietimą pasikeisti nuomonėmis su ponu Jacques Tubon, kuris um, atsakingas už žmogaus teisų apsaugą. Žinote, kad jisai dirbo Europos parlamente, buvo Prancūzijos teisingumo ministras ponas Čiubo ir uh, Prancūzijos Respublikos žmogaus teisų gynėjas, paskirtas 2018, sako pirmininkas, metų Liepos e, mėnesį ir atstovauja institucijai, kurios kompetencija priklauso tokie, kompetencija priklauso tokie dalykai kaip tarpininkavimas Respublikos vardu, vaikų teisų apsauga, ryšių palaikymas su jungtinėmis tautomis ir taip pat nacionalinę saugumo ir etikos komisiją. Aišku, ES pamatiniams laisvėms ir tesėms yra skiriama labai daug dėmesio ir mūsų komitete taip pat, todėl labai džiugu, kad jūs šiandien atvykote pas mus ir, tos, ir suteiksiu jums žodį, ponia Tumong. Džiaugiamės dar kartą pasakysiu, kad jūs atvykote, prašom žodis jums. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Ačiū, kad e, maloniai sutikote priimti mane Europos parlamente. Džiugu grįžti Europos parlamentą, nors dabar užimu kitas pareigas, bet Europos parlamente man teko garbė ir malonumas dirbti. Pernai 2015 mes e, sulaukėme Paryžiuje e, jūsų komiteto pareigūnų vizito buvo užmėgstas tikrai įdomus kontaktas, o štai nuo tada mes ir pamanėme, kad būtų puiku ir mums, ir Europos parlamento nariams e, turėti galimybę keistis nuomonėmis dėl tų klausimų, kuriuos jūs sprendžiate piliečių laisvių komitete ir kurie priklauso mūsų kompetencijai, kadangi esame teisų gynėjai. Klod Morais labai trumpai paminėjo, ką reiškia Respublikos teisų gynėjas, ką jis veikia. Galėtume pateikti tokį palyginimą, kad būtų aiškiau. Mes esame savotuški ombudsmenai. Ombudsmenai, kurie turi realias galias. E, tai yra daug daugiau negu tik moralinė pareiga, kaip paprastai e, yra suvokiamas ombudsmeno pareigos. Mūsų darbas yra toks. Turime nuolatos ieškoti, e, kaip įgyvendinti e, svarbiausius tikslus - lygybė, prieiga prie teisinių sistemų, prieiga prie e, viešųjų paslaugų, nes tai sudaro galimybės tinkamai visiems įgyvendinti savo teisės. Mes be abejo pirmiausia remiamės svarbiausiamis teisėmis ir laisvėmis, Mes turime nacionalinės teisės taisyklės, turime nacionalinę konstituciją ir, suprantama, taip pat remiamės ES teisės taisyklėmis ar Europos tarybos teisinėmis taisyklėmis, remiamės Europos konvenciją susijusią su žmogaus teisų apsauga. O kai dėl ES dokumento, pagrindinių teisų hartija yra irgi vienas iš tų dokumentų, kuriais mes remiamės. Mes taip pat turime tam tikras galės, kurių čia paminėsiu galbūt vieną. Mes galime teikti pastabas Europos e, e, šalies teisinėms institucijoms, kai tai yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis, su vaikų teisėmis, diskriminacijos atvejais ar su saugumo deontologija, pavyzdžiui, kai blogai profesiškai kažkas atlieka savo pareigas policininkas ar žandaras, ar apsaugos darbuotojai apskritai. Šios pastabos yra pateikiamos e, daugiau kaip amikus kurie. Mes e, pateikiame savo pastabas atskiromis dalimis, kiekviena struktūra gali jas panaudoti. Aš daugiau negu šimtą kartų jau galiu pasakyti, būtų pateiktos tokios pastabos. Tai yra labai e, svarbus indėlis, nes galima pateikti labai nepriklausomą teisinį požiūrį į vieną ar kitą susiklošiusią problemą. Ir aš manau, kad tokiam komitetui kaip Laisvių komitetas e, toks indėlis kaip e, Respublikos teisų gynėjo institucija gali būti labai naudinga. Aš nenorėčiau užti per nelik daug laiko įžangai, atsakysiu ir jūsų klausimus, bet dar norėčiau paminėti tris temas. Pirmoji būtų tema susijusi su padėtim mūsų šalyje. Kaip ir daugelį kitų šalių, kad ir kaip bebūtų gaila, susiklosė tokia juridinė situacija, kuri kilo iš teroristinių išpolių, nuo kurių nukentėjo e, mūsų šalis. Be abejo, Prancūzija, kad ir kaip bebūtų gaila, nukentėjo nuo tokių išpolių ne kartą. Paskutiniai išpoliai įvyko visai neseniai, 2015 metais dar. Taigi, pergyvena tokia klasikinė dialektika, kuria remiasi Europos žmogaus teisų teismas Strasbūrė. Bandoma iš pradžių rasti galimybių taikinimui, suderinti e, saugumo teisėtus reikalavimus kai tenka stiprinti administracijos galės, policijos galės apskritai, kai tenka suteikti daugiau įgaliojimų tiems, kurie atlieka žvalgybą, tyrimą, imasi represinių priemonių ar taiko sankcijas už prasižengimus. Ir kita vertus svarbu, kad visa tai dėrėtų su e, pagrindinių laisvių nuostatomis laisvę laisvai judėti, laisvę privataus gyvenimo apsaugą, laisvę susirašinėti ir rašyti, ką nori. Tai yra didžiuliai mūsų demokrati, Europos demokratijos pasiekimai, e, kurių pavyko pasiekti per paskutinius 200-300 metų. E, teisių gynėjai, štai kaip ir aš nuo 2015 metų e, mes, mūsų institucija buvo įkurta 15 metų vasarą. Remiasi 1955 metų teisės aktu, remiantis tomis nuostatomis buvo numatyti skubos atvejai, tai yra tam tikri, tikros situacijos, kai galima imtis priemonių, kurios, kurių negalima taikyti normaliu metu. Pavyzdys. Pavyzdžiui, galima siūlyti atlikti kratas, įskaitant naktį, tam tikrų asmenų namuose. Jeigu taip nusprendžia kompetitinga administracijos struktūra, pavyzdžiui, prefektas. Ir bendru, pagal bendrosios teisės nuostatas sprendimą dėl kratos turi priimti teisėjas. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių. Taip pat galima paskirti namų areštą, taip pat galima uh, E, pritaikyti administracinį areštą. Mes e, nuo tada, kai buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, kuri buvo pratesta tris kartus, e, ta, ta padėtis tęsiasi toliau. Liepos 21 buvo priimtas įstatymas iki sausio 21 dienos 2019 metų pratęsė tą nepaprastąją padėtį. Galbūt ir jinai bus pratesta ir daugiau, galbūt ir ne. Aš nenorėčiau uh, toliau leisėsi tai. Mums reiškiama kritika buvo tokia. Tiksliau, mes reiškime tokią kritiką, kai nepaprastoji padėtis, o tai yra, kaip jau sakiau, laikina būklė, kai stiprinami saugumo pajėgumai siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, tai yra painiojama su įprastinė bendraja teisė. Kitaip tariant, e, tas išimtis nu, kyla noras pradėti taikyti kasdieniam gyvenime tos priemonės, kai kurios gali būti taikomos kurį laiką. Valstybė turi užtikrinti teisės ir laisvės. Nepaprastusius padėties metu šiek tiek ribojamos tos teisės ir laisvės. Tačiau pagal bendrosios teisės nuostatas e, teisinės valstybos ribojimai yra neprimtinas dalykas, nes be abejo tai reiškia žingsnį atgal, lyginant su tuo, kiek Prancūzijoje buvo pasiekta įgyvendint Respublikos principus. Tai štai tiek galėčiau pasakyti tą temą. Kaip teisų gynėjas, aš labai atidžiai domėjausi tuo, kaip taikomajos nuostatus su nepaprastaja padėtimi. 85 skundus pateikė asmenys, kuriems teko patirtą areštą, pas kuriuos vyko kratus. Aš pateikiau rekomendacijas, į kai kurias buvo atsižvelgta Liepos 21 dienos teisės akte. Pavyzdžiui, dėl to, kad būtina surašyti kiekvieną kartą protokolą po to, kai būna atliekamos kratos. Aš taip pat pateikiau rekomendaciją, e, kaip būtina užtikrinti vaikų apsaugą, kai vyksta kratos dalyvaujant vaikams. Ir ta rekomendacija taip pat buvo atsižvelgtos Paryžiaus policijos prefektas e, teikdamas naują savo cirkuliarą E, mini tas rekomendacijas. Mes taip pat pateikėm rekomendacijas dėl to, kad tais atvejais, kai po tų operacijų konstatuojami materialiniai nuostoliai, kad e, būtų lengviau gauti kompensaciją. Vėlgi, ta buvo mūsų siūlyma atsižvelgta, jis minimas naujame įstatyme. Antras dalykas, ponė pirmininkė, jūs raginote kalbėti mus apie migrantų situaciją ir apie situaciją, kuri e, buvo tokia skaudi įvykusi Kalė mieste. Tai yra miestas, esantis arčiausiai Junktinės karalystės sienos, už 30 km e, kitoje Levanšo pusėje jau yra Junktinė karalystė. Būtent iš ten plaukia keltai į, į Angliją. Ir Ten prasideda Lamanšo tunelis, kur vyksta automobiliai, sunkvežimiai ir panašiai. Tie, kurie labai nesunkiai gali uh, e, Lamanšo tunelio dėka kirsti sieną ir patekti iš kalė į, į duverį. E, jūs žinote, kad kalė jau ilgus metus būrėsi migrantų kolonijoje iš viso pasaulio. Pavyzdžiui, ten yra daug afganų, sudaniečių, daug eritrejiečių. Ir dabar ten nemažai asmenų, kurie e, pabėgo iš konfliktų zonų artimuosiuose rytuose. Kodėl ten tų migrantų susitelkė tiek daug? Tai galima paaiškinti tuo, kad, na, viena vertus tai yra tas perėjimo punktas kuris dabar buvo uždarytas. 2003 metais buvo susitarta, derantis Junktinės karalystės ir Prancūzijos vyriausybėms e, dėl susitarimų, tai namieji tukė susitarimai. Tukė yra nedidelis miestelis, turistinis miestelis e, Nord Padukeliai, Padukeliai šiaurės regione. Ir tuose susitarimuose apibendrinti galiu pasakyti taip. Yra pasakyta štai kas. Yra pasakyta, kad e, nebe duverėje bus vykdoma kontrolė dėl patekimo asmenų į Junktinę karalystę, bet kad tą, e, tą, tą patikrą, tą kontrolę užtikrins prancūzijos pareigūnai. Paradoksalu yra tai, kad čia mes kalbame ne apie at, įvažiavimą į Šengeno zoną asmenų, bet e, kalbam apie kontrolę asmenų, kurie išvyksta iš Šengeno zonos, kadangi Junktinė karalystė nėra Šengeno zonos narė. Taigi šis susitarimas veikia eilę metų ir štai šiandien akivaizdu yra tai, kad e, jis tampa, tas susirimas tampa problema, nes e, iškilo savotiška siena, nes Junktinė karalystė nebenori priimti arba jau nebedaug nori priimti migrantų. Ir štai iškilo siena, prie kurios susikaupė tūkstančiai asmenų, kurie be abejo nori patekti Junktinę karalystę, jie nori visais būdais, kad ir nelegaliais ten patekti. Jie naudojasi vedlių nelegalių paslaugomis, jie pasirenka kartais labai pavojingus būdus, keliauja ant sunkvežimių viršaus arba laivuose, kuriuos bando patekti nelegaliai, keliauja rizikuojami gyvybę. Pavyzdžiui, du žmonės, vyra ir moterį, pervažiavo sunkvežimis, moteris žuvo. E, tie žmonės buvo iš Eritrėjos. Na ir šiandien kalė yra susiklošiusi tokia situacija, kurią Prancūzijos vyriausybei labai sunku išspręsti. Mes jau e, šį spalio 6 dieną 2015 metų parengtame pranešime, prieš metus parengtame pranešime sakėm, kad kai kurios pagrindinės teisės nebuvo užtikrinamos kalė. Ten susiklošys tokia situacija, kad jų užtikrinti neįmanoma. Mes E, neišsakėme kažkokių labai sufantazuotų dalykų, nes praėjus kelioms savaitėms po mūsų sprendimo Lilio administracinis teismas mūsų e, pranešimo dalį tiesiog e, perėmė savo žinion ir ją remdamas jis privertė Prancūzijos vyriausybę užtikrinti tam tikrus hygienos minimalius reikalavimus, kitus reikalavimus, kad tie asmenys galėtų turėti minimales teisės ir patogumus gyvenantis kalė. Vyriausybė buvo priversta pri, suteikti prieglopsį kai kuriems asmenims ir ten yra iš tikrųjų įsikūrę tokie siaubingi priemiešiai. E, ten gyvena 7-8 tūkstančiai žmonių buvo pastatyti konteineriniai pastatai, kuriuose e, galėjo apsigyventi e, tie žmonės. Šimtai jų ten įsikūrė. E, pirmiausia, moteris ir vaikus buvo stengiamasi apsaugoti. Jų tokių buvo apgyvendinta gal 450. Tai štai, ponė pirmininkė, tai yra tie dalykai, kuriuos mes kėlėme, minėjome ir toliau tą darysime. Tame regione šiandien yra gal tūkstantis, tūkstantis du šimtai, tūkstantis trys šimtai nelydimų paauglių. Tai yra tie vaikai arba paaugliai, kurie neturi jokių šeimos narių kartu, jų vienintelė aplinka yra tie kriminaliniai elementai, kurie juos e, išnaudoja, kurie yra tie nelegalūs vedliai, vaikai kenčia nuo jų, kenčia pirmiausia nuo e, seksualinio smurto. E, tie nepilnamečiai e, šiandien patiria pavojų. Juolab, kad e, operacija susijusi su to priemeščio išnaikinimu prasidės netrukus. Humanitariniu požiūriu tas, ta, ta operacija yra pateisinama, nes 7-8 tūkstančiai žmonių gyvenančių tame konteinerinėme priemestie gyvena tokiamis sąlygomis, kurios yra nepakenčiamos tokia situacija netoleruotina tokioje šalyje kaip Prancūzija 2016 metų pabaigoje. Tačiau, jeigu ši stovykla bus e, išgriauta, panaikinta, suaugę asmenys gyvenantis toje stovykloje, ko gero, turės e, išsikraustyti į prieklopščio centrus kai kas iš jų galbūt galės prašyti prieglopščio ir jo gauti, kaip pabėgėliai. Tačiau šiandien labai svarbus klausimas yra mažamečių, tų nepilnamečių situacija. Atsakymo dar nėra šį klausimą. Aš te kartą kreipiausi vidaus reikalų ministrą. E, man buvo pateiktos garantijos dėl to, kaip jais bus pasirūpinama, bet tos garantijos kol kas yra labai aptakios, nieko labai konkretaus. Mes tik stengiamės pasiekti to, kad tie nepilnamečiai bus apsaugoti, turės prieglopsti ir sulauks to, kas yra mūsų e, teisinis įsipareigojimas, nekvestionuojamas pagal e, vaiko teisų tarptautinę konvenciją, tie nepilnamečiai turi būti apsaugoti, jie turi teis, turėti teisę naudoti švietimo paslaugomis, sveikatos paslaugomis ir panašiai. Tai štai, tokia yra kali situacija. Dabar mes, aišku, pergyvename būtent šias realijas, šias aktualijas, nekartą susakęs ir išreiškęs susirūpinimą savo šią temą. Migracijos klausimų norėjau paminėti dar porą dalykų, ponė pirmininkė. Europos politika apskritai yra užsidarimo, užsiverimo politika. Ir manau, kad e, pagrindinių teisių e, aspektų vertinant problemų čia yra daug, pažiūrėjau, sutarimas tarp Turkijos ES yra probleminis dalykas, nes e, asmenys yra išsiunčiami į tas šalis, kur nėra jokių garantijų dėl to, ar tiems asmenims ten nekyla pavojus. Žmogaus teisų apsaugos nuostatos dažnai prieštarauja pagrindinių teisių ir sutarčių e, nuostatoms. E, ne, neužtikrinamos tos menų teisės ir laisvės. Ir aš manau, kad reikėtų atverti legalius kelius imigracijai. Tai būtų geriau, negu palikti tokią situaciją, kokia yra šiandien, kai norima tiesiog uždaryti visus kelius atvykimui. Kai dėl Dublino nuostatų, na nežinau, kada tas reglamentas galės būti peržiūrėtas, daug kas Prancūzijoje mano, kad šis reglamentas kelia daug problemų, tačiau suprantama, nedaug žmonių drįsta tai pasakyti garsiai. Na ir užbaigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Visomis šiomis temomis, kurios visos yra susijusiu mumis ir kurios, kurios rūpi piliečių teisų komitetui. Gegužės 9 mes paskelbėm pranešimą, kur yra kalbama apie pagrindinės užsieniečių teisės Prancūzijoje. Tai yra gana stora ataskaita, 300 puslapių ir ten labai aiškiai yra pasakyta, kaip šiandien mes manome, Prancūzija, būdama žmogaus teisų šalim, šiek tiek nukrypo nuo savo to pradinio pašaukimo. Mes kalbame apie tai, kad e, užsieniečiai Prancūzijoje turi turėti teisę naudoti žmogaus teisėmis, o šiandien užsieniečiai dėja sunkiai gali tai daryti, nes yra daug taisyklių, įstatymų arba jo taikymo variantų, dėl ko užsieniečiams tampa sunkiau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Indeed, Tubon, comprehensive... Ačiū, pana Tubo, už tokį samų <clears throat> pristatymą migracijos prieglopščio prašytojų klausimų ir aišku apie tai, kad ir ačiū Jums, kad išsamei pristatėte nepilnamečio klausimą. Kolegos, mes neturime labai daug laiko bet žinau, kad jūs tikrai domina šį temą ir jūs norite pasisakyti. Todėl labai prašau, kad jūs nepamirštumėt, mes dar svastysime komisijos ataskaitą apie perkelimų ES viduje. Tai turėsite galimybę pakalbėti, bet dabar klausimai ir prašom trumpai. Dėkoju, ponė Tumo. Šio komiteto delegacija Liepos mėnesį lankėsi kalė ir aš visiškai pritariu tam, Uh, ką jūs ką tik čia išdėstėte. Viena vertus matėme, kad egzistuoja administracijos struktūros, kurioms tenka imtis tam tikros atsakomybės atžvilgių tų žmonių, kurie gyvena toje stovykloje. O kodėl ten atsidūrė? Todėl, kad yra nelegalių vedlių ir todėl, kad Prancūzija pasisiūliusi yra e, neleisti iškeliauti į Jungtinę karalystę tiem žmonėms, kurie ten susitelkia. Vedliai ten veikia, jie naudojasi e, žmonėmis, jų patiklumu ir situacija labai sunki e, nepilnamečiams, nelygiems nepilnamečiams. Ačiū, kad paminėjote tą situaciją. Šiandien Jungtinė karalystė ar vakar primdavo 10-20 jaunų vaikų. Šiandien jų ten yra apie 2000, norėčiau paklausti kokios pasiekmes ne tik žmogaus teisų požiūrių, bet ir pagrindinių teisų požiūrių apskritai, saugumo požiūrių, ką vyriausybė sako, kai žmogaus teisės šitaip paminamos. Sorry, Anna, about... Ana, jau beveik norėjau uh, nutraukti jūs. Tai ne 10, 20, bet uh, irgi nedidelis skaičius. Ačiū taip pat, kad taip aiškiai pasakėte situaciją. Nedaug kas kalba taip aiškiai Europos parlamente. Jūs kalbate apie susitarimą kur, tarp ES ir Turkijos, kuris savaime pats yra susitarimas, kurio tikslas yra, sakyčiau, pažeisti žmogaus teisės. Norėčiau atsakyti, ponai Gomes, šiuo klausimu. Reikia kreiptis ES teisingumo teismą. Sutartis leidžia, turint omenyje tai, kad ši deklaracija nėra deklaracija. Tiesiog jūs galite kreiptis į Europos teisingumo teismą ir galite paskelbti šią, šį susitarimą kaip prieštaraujantį pagrindinėms teisėms ir žmogaus teisėms. Man atrodo, tai yra akivaizdus dalykas. Na, čia kalbu kaip teisininkas, e, susitikęs su politikais, bet uh, teisė šiuo atveju yra galinga priemonė, kai teisingumo struktūros paskelb šią sutarimą prieštaraujantį e, teisės nuostatoms, tai tuomet, e, pagrindinėms teisėms, tuomet bus ir pasiekmes atitinkamos. Ačiū. Ponas Čišovskis. Ačiū, ponė Tubo, kad atvykote į mūsų posėdį ir išsamei pasisakėte dėl kale situacijos. Aš lankiausi tenai ir tikrai man buvo gėda, man buvo pikta, kai pamačiau, kokiamis sąlygomis ten gyvena pabėgėliai. Lankiausi beveik visose ES pabėgėlių centruose ir ko gero kale mačiau pačias blogiausias gyvenimo sąlygas. Ir mane šiek tiek nustebino, kad Prancūzijos vyriausybė nesima ryštingesnių priemonių ir noriu labai aiškiai tai pasakyti, nes man viskas pasirodė panašu į viduramžius, kai mačiau, susitikau su nevyriausybinio organizacijos stovais, jie man pasakojo, kaip maži vaikai vaikšto aplinkui prašydami sargių, kaip moteris privartaujamos tai jau tai tikrai nėra. Sąlygos, kurios gali egzistuoti demokratinėje valstybėje. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs atkreipėte dėmesį į šią situaciją, nes nekartą esu girdėjęs, kad žmonės neregistruojami, daugelis jų įtraukiami į nusikalstamą veiką ir reikintis priemonių, nes ten negalioja nei įstatymai, nei teisė. Dabar nelydimi mažamečiai, tai yra vienas klausimas, bet aš noriu Jums supaklausti štai ko. Jūs keletą mūsų laikmečiui sopulingus klausimus ir vienas iš jų yra Prancūzijos piliečių teisių pažeidimas Norvegijoje. Norvegija tarsi demokratinė šalis, bet aš žinau, kad yra bent keturi Prancūzijos piliečiai, iš kurių Norvegijoje buvo paimti vaikai, prisidengiant absurdiškais argumentais. Neseniai Arte televizijos kanalas parodė puikų reportažą šią temą. Todėl noriu jūsų paklausti, Ar jūs stebite, kas vyksta Norvegijoje, nes Barneverde socialinė tarnyba Norvegijos paima iš migrantų iš Afrikos šalių, ES piliečių, šeimų vaikus, vadovaudamiesi sufalsifikuotais, sufalsifikuotomis priežastimis ir iš vis keistų pretekstų. Pirmininkas, na, aš esu susipažinęs su šio klausimu ir ponas tikriausiai turbūt buvo atsakys. Toliau pona Verkė. Pone Veržė, ačiū pone Tubau, maloniai išklausiau jūsų. Ir esu skaičius nemažai to, ką rašėte. Labai trumpai noriu sureaguoti tai, ką sakėte. Europos parlamentas nepritarė E, jūsų nuomonė, kad reikia atverti e, kelius legaliai migracijai kol kas. Gal turite konkretesnių pamastymų, kaip tai turėtų būti padaryta, kai dėl Dublino reglamento, kaip reikėtų elgtis, kai dėl terorizmo. Norėčiau paklausti, ar jūs kreiptasi buvo dėl e, tų klaidų, kurios padarytos dėl specialaus, dėl specialaus akmenos sudarimo, į kurią įtraukiami asmenys įtariami terorizmu. Uh, buvo atrasta, kad žmonės, kurie nieko nebuvo nusikaltę, pateko į minėtą laikmeną. Ir jūs mums kalbėjote apie terorizmą ir apie žmogaus teisės, ir čia vėlgi kyla tam tikrų problemų. Galiausiai dėl kalė. Norėčiau pasakyti, kad jūsų spalio mėnesio praeitų metų pranešimas pasternavo tam, kad būtų įdėkti tam tikri dalykai Bendrai paėmus kalėtos tie dalykai buvo įdėkti ir e, priemonės susijusios su, pažeid, su ypač pažeidžiamų asmenų apsauga. Tačiau sunkiausias klausimas tebe lieka tie nelydimi paaugliai, vieni paaugliai. E, nuo kitos savaitės turėtų būti greunama ši e, stovykla kalė ir man atrodo situacija tik dar pasunkės. Jeigu aš teisingai supratau, išgreunama bus viskas, įskaitant oficialias struktūras, įskaitant e, centrą skirtą pažeidžiamiems asmenims, e, lai, bus išgriautas ir laikinas prieglopščio centras. Norėčiau išgirti jūsų nuomonę, bent jau tas centras e, laikinam prieglopšiui, ko gero, galėtų būti paliktas, kad tam galėtų prisiklausyti tie nelydėmi paaugliai nepilnamečiai, nes jų yra apie 1200 ar daugiau netgi, e, jeigu to surašymo duomenys yra teisingi. E, France Terre d'Azil organizacija atliko tą surašymą, Prancūzija prieklopščio žemė būtų toks pavadinimas. Tad norėčiau paklausyti, ką Jūs apie tai manote. Na ir be abejo, ačiū už Jūsų pasisakymų šią temą, kurie, manau, yra nukreipti į tai, kad būtų užtikitamos visiems pagrindinės teisės. Prancūzija yra uh, E, žmogaus teisų deklaracijos šalis labiau negu žmogaus teisų šalis. Nes vienas dalykas yra priimti deklaraciją ir ją paskelbti, o ją tinkamai gyveninti yra visiškai kas kita. Ir kaip bebūtų gaila, mes m, mm, nuo tos gražios deklaracijos, deklaracijos raidės pastarųjų metų vis labiau nukrypstam. Ačiū. Ponas Hortifi, jūs nekalbėsite, ne, sako pirmininkas. Na ir paskutinė pasisakys ponė savo. Ačiū, Klodai. Na, kadangi laiko daug neturime, stengsiuos kalbėti trumpai. Pone Tumu, jūs pats iškėlėte tas problemas, kurios reikalauja netidėliotinų veiksmų ir viena iš jų yra nepaprastosios padėties įvedimas. Ta padėtis galioja jau ne vieną mėnesį. Buvo atlikta nemažai kratų, bet tik tai vos keletų atvejų po kratų suimti asmenės. Ir nesu tikra, ar jų atžvilgių jau taikomos baudžiamojo persekiojimo priemonės. Ar jūs galėtumėt šitą pasakyti apie tokių situacijos teisinį pagrindą? Mes kalbame, nes pavyzdžiui įdomu, kiek ilgai gali būti taikoma tokia kardomoji priemonė kaip namų areštas. Dar vienas dalykas. Praeitėje arba bent jau dabar bandyta uh, panaikinti tokias džiunglės kaip kalė. Ar nebūtų, pavyzdžiui, įmanomas sprendimas suteikti prieglapsį Prancūziją, užuot galvojus apie asmenų perkelimą į jungtinę karalystę? Aš suprantu, kad jung... nelydėmi nepilnamečiai turi turėti teisę susijungti su savo šeimomis ir bent jau jiems turėtų būti suteiktas leidimas vykti į Jungtinę karalystę. Ir paskutinis dalykas. Jūs kalbėjote apie ES ir Turkijos susitarimo neteisėtumą. Bet norėčiau pažymėti, kad šiuo metu svarstomas ne vienas komisijos teisėkūros pasiūlymas. Ir panašu, kad ES atsidūrė izolacijoje po truputį, nes bandoma ne čia spręsti tarptautinės apsaugos suteikimo klausimą o tarsi pasitelkti kažką iš šalies, kas už mus nuspręstų. Atskiros valstybės narės mielai kalba apie žmogaus teisų pažeidimus, kai tai daroma kitose valstybėse. Bet pamiršta, kad ES ne viskas tvarkoja. Taigi, ponė Tubo, labai ačiū Jums, kad atvykote ir jeigu šiandieną mes kalbam apie tai, kad susitarimas su Turkija neteisėtas, tai kasgi paduos į Europos teisingumo teismą. Pirmininkas, ir aš noriu užduoti klausimą jums. Daugelis kolegų jau uždavė klausimus apie kalę. Aš žinau, kokia jūsų pozicija bet dabar jūs esate atsakingas už labai daugelį sričių vaikų teisės tarp jų. Ir ponia Gomes teisingai pastebėjo, kad dabar Jungtinė karalystė priėmė 20 nelydimų nepilnamečių. Bet ar toks nenoras nėra demonstracija tam tikro ping-pongo žaidimo? Todėl noriu paklausti, ar jūs turite galių kurios leistų jums imtis tiesioginių veiksmų, o gal jūs tik konsultuojate vyriausybę, jeigu taip, tai tada a, kokia forma vyksta konsultacijos, nes tiesą pasakius, vaikai tai tikrai nekalti, jie nieko nėra blogo padarę, jie labai pažeidžiami. Ir aš manau, kad tiesą pasakius, klausimas turėtų būti skiriamas abiejų šalių, Prancūzijos ir Junktinės karalystės valstybėms narėms. Sunku suprasti, aišku, kaip visą tai galėtų dirbti, bet džiugu, kad jūs šio klausimo neapėjote. Deja, mes neturime daug laiko, gal 5-7 minutės galime suteikti jums atsakymams. Tai galbūt jūs galėtume taip pat atsakyti ir pono Šitovskio klausimą, bet į kai kurios klausimus matyt jūs jums teks atsakyti po posėdžio. Pane pirmininkė, pirmiausia, norėčiau atsakyti į klausimą, kuris man buvo užduotas paskiausiai. Be abejo, žmogaus teisų gynėjas ar teisų gynėjo institucija yra tokia ypatinga. Ji buvo įkurta remiantis 2008 metų konstituciją, mes veikėme 2011, esame jauna institucija, mūsų viso labo penki metai, nesam teisminė institucija, neturime E, įgaliojimų priimti teismų sprendimus, bet galime tarp, tarpininkauti, galime teikti nurodymus, galime teikti pastabas, kuriuos galime pateikti ir teismuose. Ir e, tokiomis temomis kaip šiandieninis klausimas, tas klausimas dėl nelydimų nepilnamečių, mūsų funkcija yra tokia, turime uh, administracijos struktūras ir vyriausybę paraginti imtis atsakomybės. Turime tą pasakyti viešai. Aš manau, kad šiandien dėl kalė e, yra visiškai akivaizdu, kad jeigu nebūčiau spalio 6 dieną praeitų metų parengęs ataskaitos, jeigu nebūčiau pateikęs neseniai kitų rekomendacijų. Jeigu vaikų teisų gynėja, mano pavaduotoja, nebūtų nuvykusi į vietą praėjusį ketvirtadienį ir nebūtų sutikusi su Ann Lungfield, kuri yra Junktinės karalystės atstovė susijusių su vaikų teisų gynyba uh, Junktinėje karalystėje. Sustikome su kita kolegė, kuri Valonija atsakinga už vaikų teisų gynybą. Jeigu nebūtų įvykę to sustikimo, manau, kad situacija būtų dar blogesnė. Nebūtų tokios situacijos, kaip dabar, kai uh, Prancūzijos vyriausybė yra priversta rasti sprendimą. Daugelis klausė manęs e, ir ponia Gomes, ir, ir kiti štai Europos parlamento nariai. Manau, kad tos temos susijusios su nelydimais paaugliais yra svarbios. E, ir reikia atsakyti klausimą, ar dabartinė Junktinės karalystės vyriausybė atvers duris tam, kad taikant aštuntąjį straipsnį, tai yra Europos teisinė norma, Dublino straipsnių remiantis aštuntuoju straipsniu ir atvers duris, kad galėtų būti gyvendintas šeimų susijungimas. Nes Junktinėje karalystėje, kitapus e, tos sienos, kitoje ES valstybėje, tie vaikai turi šeiminių interesų. 80-90 jaunuolių buvo priimti nuo 2016 metų pradžios. Ar vyriausybė e, Junktinės karalystės parims reikiamus sprendimus. Su ponu Kesne, jo kolega Žiūnės karalystės susitiko visai neseniai. Ar ši šalis priims 3, 4 ar 500 šių vaikų? Be abejo, tai yra didžiulis klausimas. Jūs esate Junktinės karalystės parlamentaras, bet aš visiems šio komiteto nariams sakau, kad reikėtų, kad Junktinės karalystės vyriausybė suvoktų, kad jai irgi čia tenka tam tikra atsakomybė. Juolab, kad mes dirbame pagal tukė susitarimus, o pagal tos susitarimus e, savo sienos apsaugą Junktinė karalystė patikėjo kolegoms kitoje Lamanšo pusėje. Ir manau, kad esant tokioms sąlygoms, Junktinės karalystės vyriausybė, man atrodo, turi ne tik šiaip savo moralinę pareigą, bet ir prievolę, teisinę prievolę įgyvendinti Dublino reglamento 8 straipsnį. Kita tema susijusi su tais vaikais su tais nepilnamečiais. Pone Veržė labai teisingai uždavė klausimą. Ir ponia Gomeš taip pat. Kaip galima užtikrinti tas vaikų teisės tuo atveju, jeigu stovykla būtų greunama? Paprasta. Mes sakome, kad nereikia greuti tų statinių, kurie yra, nėra laikini statiniai. Tai yra laikinas prieglopšio centras. Ten yra 1500 vietų Ir tai yra konteineriniai pastatai. E, šeimų centras, Žiulferi centras e, turi 450 vietų irgi konteinerinėme pastate. Ten be abejo būtų galima apgyveninti tuos nepilnamečius tam laikotarpiu, kol bus e, išnagrinėti jų prašymai, diskutuojant su Junktinės karalystės kolegomis su vyriausybės atstovais. Ir čia galiu Jums pasakyti, kad man susidaro toks įspūdis, kad ši idėja pamažu skinas į kelią Prancūzijos administracijoje. Iš pradžių, kaip sakė ponė Veržė, buvo siūloma viską greuti, sulyginti su žeme, o šiandien regisi, dar kartą pabrėžiu, regisi, nors jokių garantijų neturiu, regisi, kad gali nutikti taip, kad dalis tų pastatų gali būti išsaugota tam, kad būtų galima e, tinkamai apsaugoti tuos vienus nelydimus paauglius. Tiek būtų dėl paauglių. Tačiau, ponė pirmininkė, man gal pusantrų metų jau susidaro toks įspūdis, kad mums pavyko šitą nuveikti, pasiekti pažangos. E, ir čia pasakysiu, kad e, tai, ką dabar pasakysiu, siekia daugiau negu mano funkcijos. Prancūzijoje ir kitose šalise viešoji nuomonė E, siekia, kad būtų kuo daugiau saugumo užtikrinimo tendencijų. Prancūzijoje šiandien turime daugiau negu 130 asmenų, kurie žuvo teroristinių išpolių metu nuo 2015 metų pradžios. Tad e, tuos visuomenės siekius galima suprasti. Tačiau viešoji nuomonė, kaip jau sakiau, galvoja, kad uh, saugumą galima sukurti užsidarant nuo kito pasaulio. Žmonės mano, kad kuo labiau užsidarai, tuo saugesnis jautiesi. Ir galima pagalvoti, kad mes renkame tokį izoliavimosi kelią. O aš manau, kad toks pasirinkimas irgi nėra būtingas tik Prancūzijai. Būtina kad 28 valstybės visos kartu spręstų tokių tendencijų, užsidarimo tendencijų problematiką. Kad dėl žmogaus teisų apskritai, norėčiau atsakyti poniai Gomeš štai ką. Iš tikrųjų, būtina e, labai gerai visą tai pagalvoti, nuneikti žmogaus teisės, nesilaikyti pagrindinių e, prievolių E, tai reiškia, kad nuneigiamas žmogaus orumas, ar tai būtų vyras, moteris ar vaikas. Ar tai taip pat nekelia nesaugumo tiek pat, kaip e, priemonių jokių nepriemimas, kaip, kaip leidimas vystyti situacijai taip, kaip ji gali vystytis. Teisiniai keliai e, migracijos politikos srityje turėtų egzistuoti. Mes norėtumėm, kad e, legalūs atvykimo būdai pakeistų tą išsiuntimo politiką, nepriėmimo politiką. Man atrodo, reikėtų turėti keletą nuostatų, kurios be kita ko ir šiandien egzistuoja. Pavyzdžiui, galimybė išduoti vizas su kuriomis į Europos teritoriją patektų asmenys turintys mm, keliauti į tam tikras teritorijas ir kurio tos visos būtų ribotos trukmės. Valstybėms narėms, jeigu jos nuspręstų, jos galėtų išduoti ilgalaikės vizės. E, Šengenas priešingai negu buvo manoma, juk nesutrūkdė įgyvendinti tinkamą užsieniečių prieimimo politiką. Tiesiog buvo bandoma įvykdyti kažkokį kiršinimą tarp valstybių. Šengenas yra laisvės erdvė ir, man atrodo, yra labai svarbu tą pabrėžti. Aš norėčiau pasakyti, jog mes siūlome teisinius kelius ir tie keliai jau egzistuoja. Pone Veržė, norėčiau pasakyti štai ką. 82 atvejai man buvo paminėti E, tų asmenų, kurie buvo įtraukti į terorizmų įtariamų asmenų sąrašą. Kitų ne, negirdėjau skundų. Galbūt nacional, į nacionalinę komisiją kreipėsi. Norėčiau pasakyti tik tiek, kad e, šiandien yra siūloma e, tiems asmenims, kurie išvyks iš keli, įsikurti e, prieimimo ir orientavimo centruose Tai būtų tokie centrai, kur gyvens 40, 50, na, 70 žmonių. Mes e, norėjome, kad ten būtų numatyta reikiama teisinė pagalba, kad būtų galima išnagrinėti prieglobščių prašymus, o vidaus reikalų ministerija sako, mes išnagrinėsime tuos prašymus. Vieni gaus prieglobščio teisę ir jie gyvens mūsų šalyje, bus pritaikyta jiems prieglopščio procedūra, o tie, kurie negalės pasilikti, e, turės e, išvykti kitur. Tai štai, tai buvo pasakyta, tačiau aš nemanau, ar viskas vyks būtent taip, juolab, kad, kaip jūs žinote, daugelį savivaldybių yra norima įsteigti tokius centrus, orientavimosi plėgučio centrus, bet nemažai yra gyventojų protestų. Ir visa tai dėl to reflekso, apie kurį aš ką tik kalbėjau, pasireiškia ksenofobija, pasireiškia noras užsidaryti, nieko neprimti. Tai štai, ponė pirmininkė. Bendrai kalbant, galėčiau pasakyti čia Europos parlamente, jog jeigu Europos sąjunga nesusijims, jeigu negryž prie ambicingos migracijos politikos, atviros migracijos politikos. Tai reiškia, kad ES nuneiks visą savo istoriją, o tai yra imigracijos istorija, atvirumo istorija. Tai yra e, daugelypio identiteto istorija. Ir kaip pas mus Prancūzijos sakoma, ES na, gali nutikti taip, kad tiesiog pakenks savo pačios ateičiai. Ačiū. Ačiū. <clears throat> Aš manau, kad tikrai mes galim tik pasidžiaugti jūsų atvykimu, informacijos pateikimu. Labai tai vertiname. Jeigu jūs galvojate, jog į kažkokius klausimus neatsakėte, aš labai atsiprašau, bet noriu pasakyti štai ką. Na, nežinau, nežinau, nežinau. Tiesiog pateiksiu Jums atsakymų šiek tiek vėliau. Ačiū, ponė Tibodėje. Aš mačiau tą dokumentinį filmą, žinau, kas vyksta ir tai tikrai labai įdomus atvejis susijęs su prancūzijos piliečių įsivaikintų vaikų. Taigi, pažiūrėkite jį ir ačiū Jums labai. Ačiū kolegos. Na, mes labai vėluojame, bet manau, kad tikrai vertėjo padiskutuoti, o vėliau mes gausime ir ataskaitą apie padėtį kalę. Pona Gomeš ją pristatys. Ir kadangi dabar jau vėluojame Penktas ir šeštas klausimai kartu, tai yra susitarimai tarp Ukrainos ir Europolo ir Gruzijos ir Europolo dėl operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo. Ponas Dijas Demeras sutiko trumpai pristatyti šį klausimą. Taigi, yra pranešimai ir terminas, iki kada galite pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Taigi, abu šie susitarimai pranešėjai dėl Gruzijos aš pats, o dėl Ukrainos ponia Marija Gabriel ir aš paprašysiu ponia Demero pirmiausia pasisakyti dėl Ukrainos susitarimo, dėl susitarimo su Ukraina. Prašom, ponė Demero. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, kaip jūs sakėte, Marija Gabriel yra atsakinga pranešėja. Uh, rengianti pranešimą Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimo tema. Jis prašė perduoti atsiprašymą, nes negalėjo šiandieną pati pristatyti to pranešimo projekto, todėl už ją padarysiu aš. Na, pirmiausiai mes kalbame apie konsultacijas, nes taryboje vyksta svarstymai šio susitarimo tarp Ukrainos ir Europolo kalba eina apie keitimąsi įslaptintą ir techninę informaciją, bei taip pat asmens duomenimis. Pranešėja norėtų, kad Libė komitetas pritartų jos pranešimo projektui. Ir tokiu būdu pritartų Ukrainos ir Europolo susitarimui. Susitarimo idėja ta, kad Europolas pageitauja plėsti bendradarbiavimą su Ukraina, atsižvelgiant į bendrus bendradarbiavimo su rytų kaiminystės šalimis plėtimą. Mes su Ukraina esame pasirašę asociacijos susitarimą, kurį Ukraina turi uh, pradėti gyvendinti ir jis irgi padės uh, užkirsti kelią nusikaltimams. O šis susitarimas su Europolu yra dar vienas žingsnis, kuris leis mums bendradarbiauti su Ukraina, kovojant su organizuotu nusikaltimu. 17 metais, kaip jūs žinote, įsigalios naujasis Europolo reglamentas ir jame yra nuostatos dėl piliečių duomenų apsaugos ir keitimosi jais. Komisija susitarimą peržiūrės iki 17 metų gegužės, ypač kreipdama didelį dėmesį į tai, ar numatyta tinkama asmens duomenų apsauga. Dėl Gruzijos Marija Gabriel irgi yra susijusi su šiuo pranešimu. Pirmininkas, ačiū, pona. Ačiū kolega. Dabar dėl. Atsiprašau, sako pirmininkas Aš tiesiog žiūrėjau, ką mes dar turime aptarti, todėl pasimečiau popieriuose. Dabar dėl Gruzijos. Aš ėmiausi renkti pranešimą, nes norėjau įsiaiškinti, kokie yra praktiniai tokio operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo su Gruzija poreikiai. Aišku, Gruzija vis plačiau dalyvauja mūsų kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir jinai yra um, labai svarbi kovojant su uh, gruzinų organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis. Ir žvelgiant iš šios perspektyvos, nebejotinai strateginis ir operacinis bendradarbiavimas su Gruzija turi būti plečiamas. Dabar keletą žodžių apie procedūrą. Šis susitarimas turi, yra tarptautinio pobūdžio susitarimas ir turi būti ir siūlomas pasirašyti remiantis 2009 metų Europolo steigimo sprendimu. Bet kaip jūs žinote, 16 metais, gegužės mėnesį, įsigaliuoja naujasis um, reglamentas ir jame numatytos atskiros nuostatos dėl Europos piliečių duomenų apsaugos. Tačiau iki šio reglamento įsigaliojo Europolo reglamento įsigaliojimo 17 metų gegužės 1 dieną galios dabartinis Europolo, steigi, Europolo įsteigintis sprendimas. Ir labai gaila, kad Europos parlamentas negali dalyvauti visaverčiai šiame procese, pasinaudoti um, vertinimo uh, su uh, nagrinėjimu procedūra, bet reikia pastebėti, kad uh, iki 17 metų gegužės pirmos dienos komisija turės informuoti parlamentą, kaip ji įvertins pagal naująjį Europolo reglamentą susitarimą. Ir jeigu reikalinga, turės būti teisomas susitarimas. Turiu pasakyti, kad susitarimas yra aiškus. Ir vienu ir kitu atveju aiškiai, aišku, kuo siekiama e, susitarimo su Ukraina ir Gruzija atvejais. Ir noriu paklausti kolegų, ar yra norinčių pasisakyti Ponas Dėjas Demera nori dar pakalbėti? Pana Štetina, jūs gal pasisakykite, jeigu pageidaujate, ir Ana Gomes. Taigi, ponas Štetina. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponia pirmininkė. Noriu pasakyti, kad užsienio reikalų komitete mes dažnai svarstame taip vadinamą pasirinktinį teisingumo principą, kuriuo veikia Gruzijos teisingumo sistema. Ir gali būti, kad e, Gruzija vėl kreipsis į Interpolą su prašymu išduoti išduoti buvusi Gruzijos prezidentas Sakašvili, nes Gruzija yra išdavusi jo arešto orderį. Ir norėčiau, kad toks pasirinktinis teisingumas, kurį vykdo Gruzijos vyriausybė, sulauktų kritikos, nes tai ES neturi būti priimtina ir tikrai labai gerbiu Gruziją, tačiau negalime nutilėti šio fakto. Ačiū toliau, Ana Gomes. Aš tik norėjau <clears throat> dėl Gruzijos rinkimų porą pastabų, nes dalyvavau stebėtoje tenai ir mes šiuo atveju kalbame ne apie bendradarbiavimą su Europolu, nes tas bendradarbiavimas uh, yra kaip pasiekmė bevizio reži, vizų režimo liberalizavimo, kuriam mes pritarėme pasiūlius tarybai. Ir šis susitarimas tikrai prisidės prie didesnio kolektyvinio saugumo. Taip, Gruzijoje yra problemų, tačiau akivaizdu, kad padėtis gerėja. Ir aš manau, kad jeigu Europolas bendradarbiaus su Gruzija, tai mes galėsime e, padaryti poveikį padėčiai Gruzijoje ir ją pakeisti teigiamą linkmę. Ačiū, ačiū, manau, kad tai yra gevertinga pastaba ir dėkingas esu kalbėjusiems ponas dabar Dijas Demera. Ačiū, ponė pirmininkė. Na tiesą pasakius, Marija Gabriel. Štai ką pasakytų, jeigu būtų salėje. Konkrečiai, Gruzija yra svarbi partnerė kovojant su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu bei korupcija. Jeigu e, Gabriel e, savo e, pranešime rekomenduoja pritarti susitarimui su Gruzija. Galiausiai šis bendradarbiavimo susitarimas numato, kad bus keičiamas esmens duomenimis. Ir čia mes neturime pamiršti, kad Europolos vertina Gruziją kaip tranzito šalį, per kurią vyksta užsienio kovotojai. Todėl labai svarbu keistis informaciją su Gruzija kaip ir su Ukraina. O pagrindinis elementas ir yra kova su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, dėl ko iš esmės ir pasirašomi šie susitarimai. Pirmininkas. Ačiū, ačiū poniai Gomes, ponui Štetinai. Aš manau, kad jūsų pastabos tikrai teisingos. Dabar pakeitimus galite pateikti abiem atvejais iki spalio 25 dienos, 12 valandos dienos. Ir ačiū dabar visiems. O dabar, kolegos, mes galime pereiti prie septintojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra pasikeitimas informacija apie ankstyvą perspėjimo sistemą ir rizikos vertinimo procedūrą, kuri taikoma naujom psichoaktyviom medžiagom. Dabar komisija trumpai pristatys pasiūlymą susijusi su naujosiomis psichoaktyviosiomis medžiagomis ir ankstyvąją perspėjimo sistemą. Suteiksiu žodį komisijai, o po to paprašysiu pona Boni um, pasisakyti taip pat. Taigi pirmiausia komisija. Labadiena. Aš dirbu vidaus reikalų generalinio direktorato skyriuje, kuris susima narkotinėmis medžiagomis, kova su neteisėta jų apyvarta. Taigi, šis pasiūlymas pasirodė po labai ilgai vykusių dėrybų dėl a, to, kokių teisėkuro žingsnių reikia imtis. Dar 13 metais komisija pateikė du teisėje kuros pasiūlymus, kuriais buvo siekiama modernizuoti ES taikomas priemonės ir paspartinti kovą su naujosiomis um, psichoaktyviosiomis medžiagomis, kurios pastaruoju metu atsiranda viena paskui kitą ir maždaug šimtas naujų medžiagų Lisabonoje dirbanti mūsų agentūra, mūsų centras aptinka kasmet. Dėrybos dėryboje nelabai gerai vyko 13 metais, nedaug pasiekta pažangos, o dabartinis pasiūlymas faktiškai yra jau kompromisinis variantas, kuris gimė pirmininkaujant taryboje Niderlandams. Ir um, Taryboje tada buvo susitarta, susitarimui pritarė komisija. Tiesą pasakius, dėrybos dėl direktyvos kuri numatys baudžiamąją atsakomybę už naujasias psichoaktyvės medžiagas dar nesibaigė taryboje, remiamasi komisijos pradinių pasiūlymų. O šis pasiūlymas, apie kurį mes kalbame, ankstyvo perspėjimo sistema ir rizikos vertinimo sistema, tai naujas komisijos pasiūlymas, kuris turėtų būti įtrauktas į EDDCA įsteigimo reglamentą galiausiai. Taigi tokia yra prieš istorija. Šis pasiūlymas dėl ankstyvo perspėjimo sistemos remiasi Lisabono sutarties 80 straipsnio 3 dalimi. Toks yra teisinis pagrindas, jo neatsisakyta, toks pats teisinis pagrindas buvo ir 13 metais pateikto teisėkuros akto. Libe komitetas buvo informuotas apie tai, koks sutarima, kokio sutarimo pasiekė taryba, bet to nuolatinio stovų komitete dar birželio 15 dieną buvo patvirtinta nuostata vadovautas naujojų požiūrių bendradarbiaujant komisijai su taryba ir siekiant abipusio sutarimo. Dėrybos dabar taryboje vyksta pakankamai gerai, abu pasiūlymai yra svarstomi lygiai grečiai kartu šiais klausimais dar vyks trys posėdžiai iki kalėdų atostogų ir komisija tikrai nuoširčiai tikisi, kad artimiausių metų taryboje bus susitarta dėl bendrojo požiūrio ir tada jau galėsime su Europos parlamentu konkrečiai svarstyti visą paketą. Dabar reglamento dėl MCDDA finansavimo pakeitimo yra sąmoningai daromi, nes reikia pasiekti kompromiso dėl naujųjų psichoaktyviųjų medžiagų. Ir a, siekiant užtikrinti, kad vėliau MCDDA pats centras viską vykdytų a, esant tinkamam teisiniam pagrindui. Ačiū toliau, ponas Boni. Ačiū, gerbėmėjai kolegos. Esu labai patenkintas, kad galiausiai perkirsime šį Gordijaus mazgą ir kartu su komisija bei taryba mes nusprendėme padirbėti tariantis dėl bendrojo požiūrio informavome kolegas apie tai dar Libė komiteto posėdžio metu birželio mėnesį. Aišku, Europos parlamentas pritarė pasiūlymui dar balsų, kuris buvo pateiktas 13 metais. Ir labai džiaugiuosi, kad MCDDA reglamento peržiūra apima ir siūloma ankstyvo perspėjimo sistemą bei rizikos vertinimo procedūrą ir kad yra taisyklės, kurios leis paspartinti abi procedūras. Labai džiaugiuosi tokių komisijos pasiūlymų. O parlamento pozicija, kuri buvo patvirtinta dar 2013 metais, irgi atspindėta naujajame pasiūlyme, tačiau de, kiek kitaip negu kad uh, 13 metais mes balsavome, tačiau tai yra geriau negu nieko. Ir svarbiausia, kad mes išbridome iš aklavėtės. Dar vienas dalykas, kad 17, svarstant 17 metų biudžetą, svarstant mums reikia atsižvelgti į uh, tuos sprendimus, kuriuos Libė komitetas priėmė dėl MCDDA finansavimo ir naujojo reglamento. Aš savo pranešimą pristatysiu ketvirtadienį ir mes turime dabar um, rimtai pagalvoti apie siūlomas sistemas. Ir noriu priminti, kad, kaip komisija pastebėjo, uh, mes svarstome abu daug teisės aktus, tarp jų ir direktyvą. Ir norėčiau paprašyti komisijos bei tarybos kaip vyksta dėrybos dėl direktyvos, kad geriau suprastume, kokia bus apskritai sistema. Mano kolega, kolega Jimenez rengia pranešimą dėl direktyvos, bet aš turėčiau pasakyti, kad darbas turi vykti lygia grečiai. Turime tuo pačiu metu analizuoti pasiūlymą dėl direktyvos ir dėl MCDDA reglamento pakeitimo. Kolegos, aš neturiu kalbėtojų sąrašo, bet jums tikriausiai bus malonu išgirsti, kad aš e, išmokau jį mintinai. Taigi, ponė Stevens, pirmoji kalbėtoja. Labai dėkuoju Jums, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Mano frakcijos, EKR frakcija, iš esmės e, mano, kad ankstyvo perspėjimo sistema iš tikrųjų veikia ir ji padeda mums veiksmingiau rinkti informaciją apie naujas aktyvesias medžiagas. Ir e, aš jau ir aiškiau sakiau, kad e, nėra jokių priežasčių, kodėl mes neturėtume pritarti komisijos pasiūlymui, bet yra vienas techninio pobūdžio klausimas. Jūsų patenktame teksto projekte kalbama apie centrą, kuris turėtų būti įsteigtas tam, kad galima būtų atlikti tam tikrus tyrimus. Ir kelios e, kitos agentūros galės naudėti, naudotis atliekamais tyrimais. Ir aš manau, kad e, komisija turėtų gauti tuos visu, tas visas ataskaitas, o po to mokslinis komitetas turėtų atlikti išsame an, jų analizę. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar komisija gali pati nuspręsti, kad, pavyzdžiui, koks nors tyrimas yra reikalingas ar ne, tą sprendimą turi priimti mokslinis komitetas ir ar taikomi yra tie patys kriterijai. Gal iš pradžių centras turėtų parengti pirminį tyrimą ir po to, jei jiems atrodys, kad papildomas tyrimas būtų reikalingas, tuomet galima būtų tokį tyrimą užsakyti ir man atrodo, kad taip galima būtų uh, ir sutaupyti laiko ir užtikrinti politinę kontrolę. Dėkoju, Ana Gomeš. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Bonį. Iš tikrųjų, labai svarbu būtų užtikrinti, kad, kad visi jūsų pasiūlymai būtų paremti uh, biudžeto asignavimais. Daugybė šių naujų psichotyviųjų medžiagų atsirado dėl to, atsiranda dėl to, kad e, šiek atliekamos tikrai labai nedidelės mani, e, manipulacijos su molekulėm. Ir aš manau, kad e, čia mums reikia ne tik paremti atitinkamas institucijas, bet ir plėtoti dialogą su tokiamis šalimis kaip Kinija, kur, kurie aktyviai dalyvauja šių naujų medžiagų kūrime. Dėkoju, aš esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu ir jau kuris laikas aš stebiu, kas vyksta. Ir šis pasiūlymas, rinkstasni pasiūlymai dėl psichoaktyviųjų medžiagų skirti tam, kad mes galėtume imtis veiksmų aktyviai ir galėtume kuo skubiau pritaikyti reikalingas priemonės. Mes tikrai ilgą laiką laukime, kol bus baigtos šios dėrybos. Ir jei tai padės mums pasiekti siekiamo rezultato, tai bus labai gerai. Ir aš manau, kad mes, socialdemokratai, galime pasveikinti šį komisijos pasiūlymą, jokių problemų čia nematome. Labai svarbu yra užtikrinti, kad šis pasiūlymas būtų kuo skubiau tinkamai gyvendintas. Dėkuoju, Tomas. Paskutinis kalbėtojas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos parlamento pozicija da, yra labai aiški, jos laikomis jau uh, keliari, keliari metai. Mes manome, kad reikia skirti deramą finansavimą mūsų biudžete narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centrui. Su pranešėju ponu Boni mes stengiamės elgtis e, sistemingai, sistemingai to reikalauti. Problem, problemos iškyla tiesą sakant ne ES e, lygmenių, o valstybėse narėse, nes valstybės narės nenori laikų reaguoti į vairius klausimus susijusius su narkotikais nuo 2009 metų. Tai nuo tų metų, kai prasidėjo ekonomikos krizė, buvo mažinamos lėšos skirtos kovai su narkomanija. Ir todėl problemos kaup, kaupėsi jau kuris laikas. Ir aš matau, kad Per pastarosius ketverius metus narkomanų skaičius tikrai padidėjo. Prieš pusmetį aš bendravau su savo buvusiais kolegomis, kurie uh, nuolat mato, kas vyksta gatvėje ir jie sako, kad iš tikrųjų narkotikus vartojančių asmenų skaičius didėja. Ir nereikia apsimesti, kad mes nieko negalime e, padaryti. Mes galime turėti labai gerą ankstyvą perspėjimo sistemą, galime, mus gali perspėti, kada daugėja tų medžiagų, bet jeigu veiksmų nebus imtasi nacionalinių likmenių, tuomet nieko nepakeisime. Ir galima tik pasidžiaugti, kad pranešėjas nori, kad daugiau lėšų būtų skirta šiam darbui ir kad būtų su narkomanija kovojama sistemingiau. Ir aš tikrai noriu atkreipti dėmesį į tai, kad reikia keistis informaciją nacionaliniu ligmeniu. Ta reikia labai aiškiai pasakyti. Būtent tokią žinią turime nusiųsti tarybai, ministrų tarybai. Nes e, vidaus reikalų ministrai turi pagaliau pradėti bendradarbiauti su tomis agentūromis, kurios dalyvauja kovojant su narkomanija. Dabar komisijai žodis, bet prašau labai trumpai, nes laiko turime labai mažai. Taip labai trumpai. Dėl to, kaip vyksta dėrybos dėl direktyvos. Direktyvoje bus pateikta naujų psichoktyviųjų medžiagų apibrieštis ir tai ir yra svarbiausia. Taip pat bus e, numatyta uh, baudžiamojo atsakomybę už e, kenksmingų medžiagų platinimą po to, kai bus atlikta rizikos vertinimo procedūra. Dėrybos vyksta gerai ir dėl mano minėtų dviejų klausimų yra deramasi šiuo metu taryboje ir mes tikimės, kad iki metų pabaigos arba bent jau iki kitų metų pradžios mes galėsime susitarti dėl bendro požiūrio taryboje. Toliau Jūsų klausimas dėl naujų medžiagų vertinimo. Pasiūlėme nurodytą sistemą, iš esmės yra panaši į tą, kurią turime jau dabar. Yra teikiama ataskaita, ją teikia centras pagal ankstyvą perspėjimo sistemą, pateikiama yra informacija apie naujas medžiagas ir taip pat komisija arba taryba gali pareikalauti, kad tokios ataskaitos būtų jums pateiktos. Po vertinimo galima paprašy, komisija gali paprašyti, kad būtų atliktas poveikio vertinimas. Ji tą darys tuo atveju, jei paaiškės ta medžiaga yra reikalinga. Ir trečias etapas, apie kurį ir kalbama direktyvoje, ir tai yra tai, ko jūs kol kas nematote pasiūlymį dėl reglamento, tai yra kriminal, medžiagų kriminalizavimo e, sistema, kuri bus taikoma toms medžiagoms, kurios po rizikos vertinimo bus apibrieštos kaip e, pavojingos, kenksmingos. Ir toliau dėl Kinijos galiu pasakyti, kad taip, mums reikia plėtoti aktyvesnį dialogą su Kinija ir mums apie tai yra žinoma. Ponas Boni. Spalio 20 dieną mums bus pristatytas uh, galutinis dokumento projektas ir dėkuoju kolegoms, kolego, kolegoms už šią svarbę diskusiją. Na kągi, dabar periname prie perkelimo ir prieglopščių suteikimo. 8.90 darbo atvarkės punktai vyks bendros šių diskusijos dėl šių punktų. Ir aš norėčiau pakviesti prie manęs prisijungti Martiną Vervei ir Henriką Nilsiną. Prašau, jeigu jūs norite, galite prie mūsų prisijungti. Martina Verver. -Ver Henrikas Nilsen e, jau yra pakeliui, o aš kol kas tik tai norėčiau pasakyti, kad mes dėja pradedame šią diskusiją gan vėlai ir kolegos kalbėsime apie tris skirtingus, bet tarpusvė susijusius komisijos komunika, komunikatus. Jie yra susijęs su e, prieglopšio prašytojais Graikijoje. Pirmiausia, dėl perkelimo. Kaip jums yra tikriausiai žinoma, gegužės mėnesį mes parengėme e, pranešimą, mes išklausėme pranešimą Jį pristatė Martinė Verver ir mums be abejo bus labai įdomu šiandien išgirsti naujo, naujausią, šviežiausią informaciją apie perkelimus. Aš tik noriu Jums priminti, kad 2015 m. rūpiučio mėnesį taryba priėmė du sprendimus, kurių tikslas buvo perkelti 160 tūkstančių e, asmenų reikalingų taptautinės apsaugos iš Italijos ir Graikijos į kitas valstybės narės. Nuo to laiko parlamentas pritarė komisijos e, sprendimui netakyti Švedijai šio reikalavimo vienerius metus. Suksėjo mėnesį Europos parlamentas atsisakė pritartai tam, kad 54 tūkstančiai vietų būtų atlaisvinta tam, kad galima būtų perkelti sirus iš Turkijos pagal principą vienas už vieną. Ir norėčiau pritarti, priminti Jums, kad Europos parlamentas čia tik tai teikia nuomonę. Mes uh, e, e, nekantrai laukiame uh, pono Ververio pranešimo, kuris mums papasakos apie tai, kaip komisijoje yra koordinuojamas darbas ir pato ponas Nilsinas, atsakingas už prieglopsti Europos komisijoje, taip pat papasakos mums apie dabartinę situaciją, apie tai, kaip yra vykdomi perkelimai. Uh, Ir kokia yra situacija šiuo metu Graikijoje, atsižvelgiant į trečiąjį Dublino reglamentą. Malen Bjork pavaduoja Ska Keller, kuri yra mūsų pranešėja atsakinga už perkelimą. Ir e, labai gaila, kad kolegos negali dalyvauti, bet e, taip yra. Tai kągi dabar sutiksiu žodį ponui Vervei, tam, kad jis galėtų mums papasakoti, kaip pasikeitė situacija nuo paskutinio apsilankimo, jo apsilankimo mūsų komitete. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo kalboje iš tikrųjų kalbėsiu daugiausia apie tai, kaip yra gyvenimas ES ir Turkijos pareiškimas. Kaip jums tikriausiai yra žinoma, Europos komisija ką tik paskelbė trečiąją vykdymo, šio pareiškimo vykdymo ataskaitą, kurioje yra nuspręsta, kad nepaisant sudėtingų aplinkybių, įgyvendinimas nu, tobulėja ir spartėja atvykstančių skaičius nedidėja, kontrabandininkų tinklams suduotas smūgis, o žūstančių jūroje ir sumažėjo. Aš norėčiau taip pat paminėti kelis skaičius. Pirmiausia, per šešis mėnesius prieš ES ir Turkijos pareiškimą septyni tūkstančiai 73 tūkstančiai e, e, piliečių, e, užsieniečių atvyko į Graikiją, o po pareiškimo šis skaičius mažiau iki 18 tūkstančių. Be to mes matome, kad Egejo jūroje taip pat žūstančių skaičiai sumažėjo. Taigi nuo balandžio 2015 metų balandžio ir 2000. E, mėnesius žuvo 582 žmonės. Per tą patį laikotarpį žuvo tik 48 žmonės. Taigi daugiau e, mes sugebėjome išgelbėti 534 gyvybės. Taigi da, tai yra svarbus pasiekimas, kuris parodo, kad ES ir Turkijos pareiškimas e, įgyvendinamas siekia nustatytų tikslų. matome, kad keičiami yra maršrutai ir iš esmės e, tik keli tūkstančiai žmonių naudojasi dabar ankstesniais maršrutais. Ir jei pažvelgsime į atvykstančius migrantus, matysime, kad e, jų sudėtis pasikeitė. Graikijoje dabar veikia da, e, uh, tie karštieji e, migrantų prieimimo centrai ir visų atvykstančių e, atveju yra e, nagrinėjami at, at, atskirai ir kiekvienas gali apskūsti priimtą sprendimą. Ir mes matome, kad paprastai migrantai naudojasi galimybę apskūsti sprendimą. Maždaug 4000 žmonių buvo apklausta. 488 e, žmonės. E, buvo e, išnagrinėti pagal antrinį, antrinio nagrinėjimo procedūrą. Komisija vasarą, bendradarbiaudama su įvairiais partneriais, e, Graikijos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, rengė informatumo didinimo kampaniją. Ir mes surengėme e, šimtą e, tokių informacijos sutikimo sesijų 7-8 migrantų kalbomis. Ir tai juose pasakome apie tai, kaip galima kreiptis dėl prieglopšio suteikimo. Komisija taip pat e, padidino paramą skirtą migrantų apgyvendinimui, medicinin, jų medicininiai priežiūrai ir dėl to e, daugiau nei 600 nepilnamečių da, dabar gyvena da, naujose da, centruose, bet be abejo reiškia daryti kur kas daugiau, reikia tikrai dar papildomų pastangų tam, kad mes galėtume su, sus, susitvarkyti su atvykstančių antplūdžių ir taip pat reikia praplėsti skundų nagrinėjimo komiteto sudėtį ir dėl to mes susitrėmė su o, Graikijos institucijomis ir jų skaičius padės nuo 6 iki 13. Be to, mums reikia padidinti ir EASOS darbuotojų skaičių. Tai, tai reikia padaryti kuo skubiau ir mes kreipėmės jau ir valstybės narės tam, kad jos galėtų ištesėti duotus pažadus. Antras dalykas, antras rytis, kur reikia dar tikrai nemažai pažangos. Tai yra gyvenimo sąlygos salose. Gyvenimo sąlygos yra sudėtingos, taip yra dėl to, kad tenai atvykusių asmenų skaičius didėja, taip yra dėl to, kad prieklapšio prašymo, dėl prieklapšio nagrinėjimo procedūros užtrunka ir tai e, gyvenimo sąlygas reikia be abejo gerinti, nes tai bus naudinga ir migrantams, ir vietos gyventojams. Dabar labai trumpai apie e, Turkiją. Čia labai trumpai galiu pakomentuoti perkelimo klausimą. Ponas Nilsinas plačiau apie tai kalbės. Aš tik noriu pasakyti, kad e, sistema veikia ir maždaug 2000 sirų jau buvo perkelta pagal šį, e, šią sistemą. Komisija taip pat paskatin, pa, pa, paspartino lėšų įsdavimą uh, jau skirtas yra 2,2 milijardo, 1,2 milijardo yra skirti rangovams. Ir aš noriu Jums pasakyti, kad pagal šias, šių lėšų yra, e, buvo suteikti uh, uh, suteikti svarbus, du, buvo finansuomi du svarbus projektai, da, tai uh, pagal kurį Pusę milijono vaikų galėjo mokytis, 2000 milijonų žmonių galėjo gauti e, sveikatos priežiūrą ir taip pat socialinės paslaugos buvo praplė, socialinėms paslaugoms galinti buvo skirta 348 milijonai. Tiek lėšų buvo suteikta Turkijai. Ir e, daug kas priklauso da, e, tolesnėse santykiuose su da, Turkija dėl to, nuo to, kaip Turkija seksis gyvendinti septynis nustatytus rodiklius. Tai po to galima spręsti ir galima panaikinti vizas Turkijai. Na, manyčiau, kad jums bus užduota daug a, išsamių klausimų ir a, suteiksiu žodį Europos komisijos atstovai. Na, perkelimas ES viduje iš tiesų kelia labai daug klausimų iš Italijos ir Graikijos per 5000 yra perkelta viduje, dabar jau 6000 reikia atskirai pastebėti, kad beveik 50 procentų perkeltųjų ES viduje e, buvo perkelta po mūsų paskutinės ataskaitos paskeltos Liepos mėnesį. Kodėl taip yra? todėl kad valstybės narės pasižadėjo priimti daugiau pabėgėlių, pradėjo veikti procedūros Italijoje ir Graikijoje ir nebejotinai ESO nuolatos teikia pagalbą tvarkydama ir tikrindama prašytojus. Tačiau jeigu mes norime paspartinti visą procedūrą, tai aišku, uh, labai svarbu, kiek valstybės narės pasižadės priimti, bet tas pasižadėjimas neturi būti vienkartinis, turi būti nulatos priimami asmenys ir be to valstybės narės turi paspartinti pačią prašymų perkelti į jų šalis procedūrą, nes susikaupęs pabėgėlių skaičius Graikijoje, Italijoje yra per aukštas, ypač Graikijoje, nes ir prieimimo sąlygos ir paskirtieji um, asmenėms, tų, kurie turi būti perkelti į centrai, yra na, perpildyti. Be to dar reikalinga nepamiršti ir protokolo, kuris reikalauja, kad būtų atlikti ir patikrinimai saugumo sumetimais. Dabar dėl perkelimo į Europos Sąjungą. Tai mes vadovaujamės ES patvirtinta programa 11 tūkstančių iš 20 tūkstančių jau yra perkelta pagrindė iš Turkijos, Libano ir Jordanijos. Ir kaip jau buvo sakyta, iš Turkijos pagal šią sistemą į ES perkelti 2000 žmonių priklausomai nuo to, kiek dalyvaus perkelimo ES vidaus, viduje programoje valstybių narių, bus galima galvoti apie kitus skaičius. Taigi tiek apie perkelimą ES viduje. Dabar dėl komisijos um, rekomendacijos pritaikyti Dublino procedūrą Graikijai. Tai 2011 metais po ES um, teisingumo teismo sprendimo komisija pateikė atitinkamas rekomendacijas šiuo šių metų vasarį ir birželį, um, nurodydama, kokiu reikia imti žingsnių, kad būtų įmanoma tą procedūrą perkelimo atlikti. Ir reikia pasakyti, kad pažanga Graikijoje akivaizdi, tačiau jos dar nepakanka. Ir ypač sudėtinga yra uh, padėtis prieimimo centruose, labai sudėtinga yra nelydimų nepilnamečių padėtis, trūksta personalo, trūksta pareigūnų išmanančių prieglopšio klausimus ir dar kitas dalykas procedūrinės teisės, kaip pavyzdžiui, teisė į gynybą, ne šimtų procentų užtikrinamos. Todėl mes turime atidžiai pasižiūrėti, kokios konkrečiai pagalbos reikia Graikijai, bet ta pagalba turi būti teikiama atsižvelgiant į daug platesnį kontekstą, atsižvelgiant į visus kitus iššūkius ir problemas, kurie kyla Graikijai ir ypač, kurie yra susiję su perkelimo ES viduje problemomis. Dar kitas dalykas. Graikija pateikė ataskaitę, kaip jie gyvendina jai skirtas rekomendacijas. Mes um, iš dėl šio klausimo priimsime sprendimą dar gruodį, pateikdami naujas rekomendacijas. Viskas priklausys, aišku, nuo. Um, tikrosios padėties. Tačiau labai gali būti, kad um, laipsniškai bus pradėta taikyti Dublino prieglopšio procedūra. Tačiau turiu dar kartą priminti, kad uh, dėl Dublino procedūrų taikymo, tai nebejotinai kiekvienu atskirų atveju sprendimą priims e, konkreti valstybė narė. Ačiū ponė Nilsonai, ačiū, kad taip e, konkrečiai viską nurodėte. Aš jau sudariau norinčių pasisakyti sąrašą, todėl mes ir daugiau į jį tuoj nieko nebeįrašysiu. Pirmiausia, tai mm, Maljork Bjork pasisakys, bet jo šiandien nėra, Karasa Bil, toliau Kornelija Ernst, ponas Kirkos ponas Kelio, Anna Gomes, Sofija Intveld, ponas Holse, ponas Ščisovski, Sipar, ponas Pinelė. Aš tikiuosi, kad nieko nepraleidau, visus paminėjau. Serajam. Taigi, aš dabar jau daugiau nieko nebeįrašysiu į sąrašą, nes mes tikrai norėtume, kad e, į klausimus būtų pateikti labai išsamus atsakymai, o laiko, kaip jūs žinote, mums nėra jau tiek daug. Taigi paprašysiu visų laikytis dviejų minučių reglamento. Dvi minutės yra skiriama kiekvienam kalbė pasisakančiajam ir labai prašau to laiko laikytis. Pone Bjork, na, dėl perkelimo ES viduje nes tai skirtinga procedūra. Ir a, perkelimas į Europos Sąjungą tai yra a, programa, kuri turi būti vykdama pagal Junktinių tautų vyriausiųjų pabėgėlių reikalų komisaro nustatytus kriterijus. Su Turkija yra keičiamasi vienas prie vieno, a, pagal vienas prie vieno principą, bet perkelimo jas viduje atveju yra kitaip. Bet to labai svarbu Um, suvokti, kad tie spontaniški atvykimai į ES tikrai nesustos. Dar keletą dalykų apie perkelimą ES viduje. Aš uh, perskaičiau ataskaitą ir joje sakoma, kad struktūros ir procedūros jau egzistuoja ir nurodomi tūkstančiai žmonių. Mes žinome, kad tos procedūros egzistuoja, mes žinome, kad jos yra taikomas, bet vis tik tai norėčiau paklausti, o kogi trūksta. Ir galų gale turi būti kažkokie tai a, terminų planai, kurie, a, kada žmonės bus perkeliami, tai ypač aktualu moterims ir vaikams, nelydimiems pilname, nepilnamečiams. Aš manau, kolegos apie tai dar užduos klausimus, bet labai mane domina moterų ir vaikų padėtis, nes daugelis jų laukia E, susijungimo su šeimomis, kas yra visiškai teisėta pagal Dublino reglamentą. Švedija, Vokietija, jie turi e, ir kitose šalise jie turi e, šeimos narių. Todėl noriu paklausti, kas yra daroma. Be to, stovyklose ir prieimimo centruose Graikijoje padėtis yra labai sudėtinga dėl perkelimo į ES. Labai gerai, kad plečiasi dalyvaujančių šalių ratas šiuose programuose ir rezultatai po truputį džiugina. Tačiau, man atrodo, mes turime elgtis labai atsargiai, kad mes vykdytume tokią politiką, kuri a, nepadarytų žalos šiem teigiamiams poslinkiams dėl perkelimo pagal Dublino reglamentą iš Graikijos. Na, man skamba kaip košmaras. Tikras košmaras, jeigu mes grįšime prie Dublino procedūros, nes ėmėmės tokių titaniškų pastangų viską sutvarkyti pagal dabartinės programas, o dabar toliau jau pradėti metų pabaigoje taikyti Dublino um, reglamento procedūrą. Na, mano galva, kaip daugelis, kad sako, tai tikrai neturi uh, jokios prasmės. Ačiū kolegos, suprantu, kad tema labai svarbi, bet dar kartą raginu visus laikytis dviejų minučių procedūros. E, te, reglamento atsiprašau, ponia Kuratsa Bild. Na, aš lankiausi Šiaurės Italijoje praėjusią savaitę. Ir visą dieną kalbėjausi su jungtinių tautų atstovais, su nevyriausybinių organizacijų atstovais, kurie atlieka nežmoniškai gerą darbą. Tačiau turiu pasakyti, kad dabar, patinka mums tai ar nepatinka, vietos valdžios pareigūnai neleidžia tiesiog žmonėms pasiekti kranto. Ir dabar Mūlos regione žmonėms leidžiama pasilikti ne ilgiau nei 30 dienų, o paskui žmonės gražinami į Turkiją gelbėjimo darbai jūroje iki šiol tebe vyksta. Patinka mum ar nepatinka, toks yra susitarimas su Turkija ir susitarimą aišku visi įgyvendina, bet labai daug problemų kelia atskiri individualūs atvejai. Ir apie tai kalba jungtinės tautos ir nevyriausybinės organizacijos, o tai rodo, kad humanitarinių požiūrių padėtis tikrai nėra gera, nors susitarimo nuostatos įgyvendinamos. Noriu, kad plačiau papasakotumėte, kaip yra skirstomos lėšos ir kaip greitai lėšos pasiekia tuos, kuriems jų reikia. Nes svarbiausias dalykas ne tik greitai paskirti lėšas, bet taip pat ir užtikrinti, kad jos efektyviai panaudojamos. Kaip jūs užtikrinate, kad lėšos tinkamai panaudojamos? Dabar dar vienas klausimas, tai yra ne iš Sirijos atvykstantis asmenės. Ir paskutinis dalykas. Padėtis Graikijoje tikrai yra labai bloga. Todėl ypač svarbu, kad mes ne tik čia kalbėtume, bet ir stengtumėmės, kad susitarimas veiktų, veiktų efektyviai, nes kitaip Graikija bus visiškai destabilizuota. Graikija nebegali priimti daugiau, negu kad jinai yra priėmusi. Be to, Vakarų Balkanų šalis gali tapti destabilizuojančiu faktoriumi. Ačiū. Toliau pona Ernst. Na, ačiū. Pirmiausia, ES ir Turkijos susitarimas, kurį jūs minėjote ir kuris taip, kaip jūs teigiate, sėkmingai veikia. Jungtinės tautos mums sakė, kad nepriklausoma nuo to, kas sako ponas Avramosulos, sirai, kurie gražinami į Turkiją, jiems nesuteikiamas tarptautinės apsaugos statusas. Kaip jūs sprendžiate tą problemą? Kaip jūs stengiatės užtikrinti, kad tokiems asmenims būtų suteiktas tarptautinės apsaugos statusas, kad jie nebūtų pažeidžiami? O tie, kurie dabar gyvena, pabėgėliai, kurie gyvena Graikijoje, ir čia kalbu ne tik apie sirus ar afganus ar kitus, nes yra jezidžių. Uh, taip pat jezičių stovyklose gyvenimo sąlygos labai sudėtingos. Vietos gyventojai mano, kad stovyklose gyvenantis asmenys tiesiog neišgyvens žiemos, todėl kas yra daroma, ką jūs apie tai manote. Ir trečia, Kodėl iki šiol Europos Sąjungos ištekliai, įskaitant vertėjų žodžių ir kitus pareigūnus, nėra tinkamai panaudojami Graikijoje, kodėl Europos Sąjunga per mažai daro. Ir dar vienas dalykas – Dublino procedūros taikymas ir perkelimas pagal Dublino procedūrą. Na, tai tiesiog yra pasikyčiojimas ir noriu todėl paklausti, o kokiu pagrindu tokie perkelimai yra vykdomi? Kasgi pasikeitė, kad dabar tokie perkelimai tapo įmanomi į Graikiją? Ačiū. Kitas kalbėtojas labai atidžiai skaičiau ataskaitą ir joje skamba optimistinė gaida. Na, panašu, kad kažkas pasikeitė, bet per mėnesį išnagrinėjami vos 500 prašymų, o kasdien į salas atplaukia tūkstančiai žmonių. Todėl aš manau, kad reikia pakeisti mūsų tikslų, numatytus susibrieštus tikslus ir nusileisti ant žemės. 20 tūkstančių perkeltųjų pagal perkelimo ES vidaus programoje. Bet ar visi jie perkelti? Pagalba Graikijai vėluoja. Ir viskas tampa tik Graikijos galvos skausmu kai kalbame apie valstybės narės, kurios priima pabėgėlius ir apie pabėgėlių galimybę išgyventi žiemą Graikijoje. Tai kai apie tai galvojame, skamba keistai, kad bus pradėtas taikyti Dublino reglamentas. Na, tai tiesiog nusikaltimas nes Graikija negali tenkinti Dublino kriterijų. Negali valstybės narės siūsti atgal į Graikiją pabėgėlių šiuo metu. Jinai tiesiog turi jų per daug ir taip. Ir nereikia painioti dviejų dalykų Nereikia painioti asmenų perkelimą į ES ir paskiau jų perkelimą į, iš ES viduje. Yragi valstybių narių, kurios vengia prisimti kažkokios pareigos pagal perkelimo es viduje programas. Pirmininkas. Toliau ponas Sufintra. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū už informaciją, kurią pateikė uh, komisiją, bet tų klausimų, kuriuo jau užduota, pati noriu užduoti keletą klausimų. Suprantu, kad yra sudėtinga jums, nes jūs viena vertus turite užtikrinti gyvendinimą tų susitarimų, kurie buvo pasiekti, pasiekti be kita ko ir politinių lygių. Aš prie to dar grįšiu, bet turiu iš karto pasakyti, kad mane kažkiek stebina stoka reakcijos nes yra ataskaita apie žmogaus teisų pažeidimus, yra ataskaita apie tai, kaip Bulgarijos policija išstumia į jos teritoriją bandančius patekti žmonės į Turkiją. Ir kiekvieną dieną mes girdime vis naujus, a, apie naujus atvejus. Tai kaipgi su tom ataskaitom ir ką daryti, ką daryti, kad tų pažeidimų nebūtų. Kreiptis į Turkijos valdžią, kad jie taip nesielgtų, ar jūs, pavyzdžiui, dirbate su žmogaus teisų gynimo organizacijomis. Jūs sakote, kad um, veiksmas vyksta pakankamai gerai, nes atvykstančiųjų skaičius mažėja, bet mes žinome, kad daugėja atvykstančiųjų per kitas vietas, nes pasikeitė uh, migrantų ir pabėgėlių maršrutai. Todėl vargu ar galima dabar kalbėti apie kažkokią sėkmę, nes mes susima tiesiog žalos mažinimo. O susitarimas su Turkija tai nėra susitarimas, tai tiesiog yra pareiškimas, nudėlintos frazės, kad būtų pamaitinta spauda Ir mes turėtume nepamiršti, kas sakė ponas buvo Europos parlamente. Bet panašu, kad viskas dabar pakybo ant keleto sąlygų. Vieną iš jų paminėjote - liberalesnis vizų režimas Turkijai. Turkija turi tenkinti septynis rodiklius. Neįtikėtina, kad Turkija per trumpą laiką sugebės visus jos tenkinti. Aišku, bet yra ir tokių rodiklių, kuriuos Turkija tenkina. Ir jeigu mes pažiūrėsime, ką sako komisija ir kaip jinai vertina Turkijos pažangą ir ką sako Turkijos pusė, kad taip mes artimiausių metų tenkinsime visus rodiklius, tai ką jūs apie tai galvojate, nes jeigu mes užtęsime, tai nebus jokio uh, bevizio režimo su Turkija. Panas Koelė, dėkuoju, ponė pirmininkė, penki dalykai. Perkelimai dar nepakankami ir žinome, kad labai daug e, dingo be žinios nepilnamečių. Antra, Graikija dar nėra pasiruošus pradėti perkelimus. Trečia, valstybės narės vis dar e, neištisėjo duotų pažadų. Ketvirta, IASO reikia sustiprinti kuo skubiau. Ir penktas dalykas e, kelio, kelio gairės tikrai nėra įgyvendintos. Aš turiu nuo jūsų paklausti. Štai apie. Jūs sakote, kad kad nepaisant to, kad skaičiai atvykstančiųjų mažėja, žuvusių skaičiai padidėja, bet to mes matome, kad padaugėja atvykstančių iš Turkijos į Italiją. Ir todėl mano klausimas būtų labai paprastas. Ir mes laukime dar vienos tragedijos, Ir jei vis daugiau žmonių atvyksta į Italiją, tai reiškia, kad bus uždarytos Italijos sienos. Jei uh, ketinama yra e, daugiau asmenų perkelti iš Turkijos, ar mes tikrai pasieksime tinkamų tikslų, ponė Nilsen. Reikia iš karto pasakyti, kad e, numatyti perkeliamųjų asmenų skaičiai buvo nepakankami. Taigi, ką komisija gali padaryti, tam, kad įtikintų Austriją į Vengriją priimti perkeltos asmenės, nes jie dar nieko nepriemė. Toliau, kaip jūs reaguosite į Vengrijos konstitucijos pataisas, kurios uždraustų perkelti asmenės? Ir trečias klausimas, jums netrodo, kad JASO turėtų gauti kuo daugiau uh, išteklių ir kad uh, jie turėtų gauti kuo daugiau ekspertų tam, kad galėtų tinkamai dirbti? Dėkuoju, ponė Gomeš. Aš pritariu ponui Tubu Iš tikrųjų, mums reikėtų kreiptis į Europos Teisingumo teismą, bet apie tai aš nekalbėsiu. Nekalbėsiu ir apie tai, kad e, iš tikrųjų neįmanoma įvertinti, kiek sėkmingos yra mūsų pastangos, jei mes nesižvelgsime į tai, kiek žmonių atvyksta naujais maršrutais, kurie atsirado būtent po to, kai buvo padarytas šis pareiškimas, nes, e, kuris beje pažydžia pagrindinės teisės, nes leidžia gražinti asmenys. Aš kalbėsiu štai apie ką. Mes matome, kad, kad uh, ištekliai ir pinigai ir jaso darbuotojai dabar užsima tuo, kad gražintų asmenės į Turkiją, o ne tam, kad gyventintų perkelimo planus patvirtintus tarybos. Kodėl taip yra? Jūs e, sakote, kad viskas yra gerai, ta, tačiau a, jung, jungtinių tautų a, a, vyriausiojo a, pabėg, komisaro pabėgėliais klausimais. Ponas Vasau spalio 28 dieną pasakė, kad ne vienas dar į Turkijos uždės asmuo ne, negavo laikinos apsaugos statuso. Ir, ir uh, Kaip jūs užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiavimo gražintos menų teisėmis? Ar jūs tikrinate, kaip, kaip tie žmonės gyvena, kokiamis sąlygomis, kas jais vyksta? Ir aš taip pat pareikalaučiau, kad mūsų komiteto delegacija būtų leisti nuvykti tenai ir pamatyti savo akimis, kas vyksta. Panas e, Feindermose. Uh, relativ wenige Übertritte nach Griechenland gibt. Meine Frage. Na taip, taip. Dabar e, patekimo į Graikiją atveju mažiau, kas vyksta Sirijos, Irako ir Graikijos pasienė. Galbūt yra tokių sienų, kurios uždaresnės nei kitos. Ir ten galbūt pasitaiko daugiau pažeidimų. Ir Aišku, e, Dublino reglamentas ir perkelimas į Graikiją yra pakankamai koilas dalykas. Kai dėl perkelimo, na, reikėtų, kad e, reikalai pajudėtų iš mirties taško. Ir mano klausimas būtų toks, ar tie sunkumai iškyla tik prieimimo valstybėse, ar būtų Graikija turi sunkumų taikyti procedūras. Kiek iš tikrųjų Graikijoje stovyklose gyvena žmonių, ar turite skaičius? Ar nėra tokių, kurie jau pasirinko Balkanų kelią, norėdami patekti į kitą Europos pusę? Pagal mano turimą informaciją, tai vyksta jau seniai. Dar man kilo klausimas dėl to, turite apžvalgą apie situaciją stovyklose. Sakoma, kad ten situacija katastrofiška. Yra žmonių, kuriems reikia medicinos pagalbos, kitokios pagalbos. Kiek žinau, situacija ten yra šiurpa kelianti nėra jokios medicinos pagalbos teikiama. Taip jau bent tokią informaciją aš turiu. Apie tai šiandien jau buvo kalbėta. Taip pat yra be abejo ir jezidų ypatinga situacija. Jezidų stovyklos yra prie Olimpo kalno. Situacija ten yra ypatingai neraminanti. Žmonės sako, gali mirti iš šalčio. Ten juk yra ir šimtai vaikų. Paskutinis dar dalykas netrukus e, bus išlaisvintas Mosul miestas. Kaip, e, ko gero, plūstels ir iš ten pabėgėliai, kaip ketinate tvarkyti su tuo? Dėkoju, sako pirmininkas. Prašom žodis kolegai. Dėkoju. Karlos praktiškai išsėmė tuos penkis klausimus, kuriuos noriu užduoti, o aš turiu dar ir kitų klausimų penkis išbraukotus klausimus iš savo sąrašo, bet turiu dar vieną šeštą, sako ponas Dekovski. Aš lankiausi stovykloje Maltoje ir situacija yra tokia, kaip efektyviai veikia tos agentūros. Jūs pradžioje kalbėjote apie tai, kad perkelimo greitis yra lėtas, nepakanka vertėjų iš kai kurių kalbų. E, visa tai turi būti tvarkoma per agentūras. Ar jeigu būtų vertėjai, pavyzdžiui, samdomi tiesiogiai, efektyvumas darbo, ko ir būtų didesnis, o kaina kokį dešimt kartų mažesnė. Ir viskas galėtų vykti ko gero greičiau. Tad norėčiau paklausti, ar jūs ketinate planuoti kokius nors pasikeitimus, samdant vertėjus? kai kas paremė susitarimą tarp ES ir, ir, ir Turkijos. Aš manau, kad susitarimas yra geras, logiškas. Tačiau be abejo, dar daug kas lieka išspręsti. Tas susitarimas negali išspręsti visų problemų tai nėra kažkokia panacėja. Be abejo, yra žmogaus teisų klausimų, kurie neišspręsti, tačiau jeigu lyginsime šią situaciją su ta, kuri buvo susikloščius prieš metus, kai aš lankiausi regione, turiu pasakyti, kad dabar situacija geresnė yra e, dabar mažiau pažeidžiamų žmogaus teisės, negu buvo seniau. Pone Sipal, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė. Manau, kad viskas buvo pasakyta, visi klausimai užduoti, aš jų nebeturiu. Ačiū, Birgit, sako pirmininkas. Na taip, aš irgi manau, kad e, daug klausimų buvo užduota, o mes be to norime sulaukti juk ir atsakymų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sako ponas Ale Au. Na taip, e, norėtųsi sulaukti rezultatų, kai kalbame apie konkrečius skaičius, matome, kad rezultatų yra. Tačiau tenka pas, kyla toks klausimas, kiek ilgai Turkijai laiko prireiks, kad būtų įgyvenintas tas sustarimas. Europa juk e, neketina tik stebėti, kaip e, kita pusė ne visai laikosi pažadų. Rezultatai pasiekti yra labai kuklus, nepaisant jūsų paradinio optimizmo. Ar jūs manote, kad yra šiai problemai kažkokių realistinių sprendimų galimybės? Uh, Valstybės narės, juk kai kurios galbūt nenorės ar negalės perkelti pabėgėlių, pabėgėlių statuso prašytojus, ar bent netiek jų, kiek suplanuota. E, auga skaičių žmonių, kurie pasirenka keliauti viduržėmio jūrą į Europą. Anksčiau pasirenkamas būdavo kelias e, į Graikiją per Turgiją. Ir iki to sustarimo pasirašymo. Ar galėtumėt pasakyti, iš Libijos, kokie žmonės at, e, patenka dabar į Europos Sąjungą, kiek vyksta per Turkiją. Ačiū. Barbara Spinelį, prašau, sako pirmininkas. Dėkuoju, pane pirmininkė. Turiu du trumpus klausimus dėl Turkijos ir Graikijos. Tai dėl Turkijos man kelia nerima tai, kad buvo pasirinktas toks keistas sustarimo sėkmės kriterijos. Buvo nuspręsta siekti, kad kuo mažiau žmonių patektų Europos Sąjungą nuo Graikijos pakrančių ir kad būtų sumažintas mirčių skaičius. Na, sakyčiau, kad tai yra grinai profsąjungietiškas minimumas. O kai dėl viso kito viskas netaip ir gražu, nes bendrai paėmus viduržėmio jūroje žuvusių skaičius bus didesnis šių metų pabaigoje negu tas skaičius žuvusių, kurį matėme praeitais metais metų pabaigoje. Lemiamas kriterijus būtų toks, reikia išsiaiškinti, ar Turkija yra saugi šalis pabėgėliams. Norėčiau paminėti tokį vieną atvejį, nes laiko turiu nedaug, kad galėčiau daugiau pavyzdžių pateikti. Milijardas ir 4 milijardai eurų tokios sumos buvo, buvo tokias sumos buvo įsipareigota skirti pabėgėlių integracijai. Tai aš norėjau paklausti, kaip yra kontroliuojamos šių lėšų panaudojimas, kaip patikrinti, ar tie pinigai buvo skirti socialiniai ir ekonominiai pagalbai pabėgėliams. Antras klausimas. Ar Europos komisija žino, kad 89 procentai pabėgėlių Stambule, Gezentepe stokoja visko, jiems reikalinga humanitarinė pagalba ir tik 15 procentų sirų vaikų eina į mokyklą. na, o visi kiti dirba kažkokius darbus ir išnaudojami. Kai dėl Graikijos, man atrodo, siūlymas yra iš tikrųjų nekoks. E, vykdyti perkelimus remiantis ir Dublino reglamentu. O ir tie perkelimai turi prasidėti labai greitai. Tuo tarpu žinome, kad labai daug yra spragų susijusių su pabėgėlių prieimimu Graikijoje. Tai yra tos problemos, kurios tampa sisteminėmis ir apie tai jau buvo kalbėta. tos sisteminės problemos pirmiausia yra susijusios su sulaikymu, įskaitant ir sergančius asmenys ar nepilnamečius, jie taip pat sulaikomi. Mums buvo sakoma, kad Europos komisija daro viską, kad situacija Graikijoje pagerėtų. Tačiau aš nemanau, kad iš tikrųjų taip ir yra, nes ASU E, personalo skaičius ir tų, kurie teikia pagalbą skaičius, yra labai nedidelis. Jų nedaug vietoje buvo, nedaug ir atvyko tų problemų spręsti. Tai, ką daro Europos komisija, dėja yra nepakankama. E, tas nebepakankama ir tai, ką daro Graikija. Dėkoju sako pane Post. Daugiausia klausimų jau buvo užduoti, bet aš, kaip ir Barbara, turiu dar vieną klausimą. Ar Europos komisija, ar žino, kiek iš tų 7,2 milijonų sirų pabėgėlių patekusių į Turkiją gauna tas minimalias paslaugas? Ar jie gauna vietas stovyklose, ar jiems netenka mėgoti gatvėse? Prisimenu, kai aš lankiausi Stambule, E, matėme daugybę pabėgėlių, kurie tiesiog neturėjo kur eiti, jiem teko gyventi gatvėje, skaitant žmonės su vaikais. 3 milijardus ES eurų įsipareigojo paskirti Turkijai. Kaip komisija gali užtikrinti, kad tie pinigai bus išleisti tiem žmonėms, kam reikia tų pinigų? Kitas dalykas. Mes visai neseniai E, girdėjom užsienio reikalų ministrą Turkijos grasinant, kad mes štai neva tiesiog leisime tiems pabėgėliams eiti, kur jie nori, jeigu Turkija nesulauks vizos liberalizavimo. Tad štai, nuolatos tas toks grasinimų debesėlis. E, norėčiau paklausti Europos komisijos, o ar rengėtės e, susidurti su tos problemos sprendimu? Ką, ką ketinate daryti? Ačiū. Prašom, jums žodis atsakyti pirmam. Uh, thank you very much and, um, for, for all the, all the person... Dėkuoju, dėkuoju Jums už visus labai aktualius klausimus. Aš pasistengsiu kuo geriau į Jūs atsakyti. Aš turiu iš karto atsiprašyti, uh, jei ką nors pamiršiu, prašau man priminti tuomet apie pamirštus klausimus. Labai trumpai dabar. Aš norėčiau labai trumpai pakomentuoti perkelimo klausimą, patunas Nilsonas pato apie tai išsamiau pakalbės. Bet e, jūs e, išsakėte pastabą, kurios esmė buvo tokia, kad procedūros iš esmės dar nėra. Aš galiu jums pasakyti, kad net e, procedūros egzistuoja, jos veikia ir Jūs matote, kad būtent dėl to perkelimų asmenų skaičius ir padidėjo pastaraisiais mėnesiais gan ženkliai. Ir perkeltų asmenų skaičiai nėra didesni ne dėl to, kad mums trūksta išteklių, kad Graikijos institucijos neskreipa pakankamai išteklių, kad salose trūksta išteklių. Graikijos prieklopšio biuras tikrai skylė papildomų išteklių ir Europos prieklopšio paramos biuras taip pat skiria papildomų išteklių šiems darbams. Problema čia yra tokia, valstybių narių paža, valstybės narės nesilaiko duotų pažadų dėl to, kiek asmenų jie priims. Būtent dėl to ir stringa perkelimo procesas. Toliau. Keli nariai kalbėjo apie perkelimą pagal Dublino reglamentą ir apie tai, kad siūloma yra sugrįžti prie Dublino procedūrų. Aš taip pat pastebėjau, žinias, kad žiniasklaidai apie tai buvo kalbama, bet jei aš neklystu, komisijos oficialiai pozicija yra tokia. Uh, mes dar negalime prie, sugrįžti prie Dublino procedūrų. Taigi aš nemanau, kad čia turėčiau leistis į papildomas detalės. Toliau buvo pateiktas klausimas Jūs kalbėjote apie kars. Ir čia man galima būtų panėti maisto teikimo programą, kuri yra šiuo metu taiko, gyvendinama Turkijoje. Ir ši schema, kuri buvo sukurta kolegų iš ECO, yra skirta tam, kad milijonui sirų galima būtų steigti pagalbą, teikiant pirmenybę pažeidžiamiausioms grupėms. Uh, Ir jei aš neklystu, ta sistema buvo sukurta taip, kad galima būtų užkirsti kelią bet kokiems piknaudžiavimams šią sistemą. Ir čia aš norėčiau sugrįžti prie to, apie ką daug kas iš jūsų kalbėjo, tai yra prie to, kaip mes užtikriname, kad lėšos yra tinkamai naudojamos, kaip užtikriname e, mūsų skirto e, finansavimo priežiūrą. Čia komisija taiko įprastinę procedūrą. Uh, Mes finansuojame dviejų tipų operacijas. Turkijoje ir KAS yra vienas viena iš tokių programų, taigi mes finansuojame tam tikras e, tipinės priemonės, pagal kurias mes teikiame paramą patikimiems partneriams. Ir po to tie partneriai turi pateikti atitinkamas ataskaitas apie tai, kaip lėšus buvo panaudotos e, pagal įprastinę procedūrą. Ir uh, kita dalis lėšų atkeliauja iš IPA fondo ir ten vėlgi taikoma įprastinė procedūra e, su įprastiniais e, saugikliais. Keli pasisakė parlamento nariai, taip pat kalbėjo ir apie diskusijas su Suomiais ir su Koštelu iš Junktinių tautų vyriausio komisaro, komisaro pabėgėlio klausimams. Ir mes nuolat bendraujame ir taip iš tikrųjų buvo nerimaujama, kad neįmanoma yra patikrinti, kaip gyvena sugražinti sirai. Ir čia aš galiu tik tai pasakyti tai, ką man sakė vyriausiasis komisaras pabėgėlių klausimas. Jis sakė, kad ši situacija yra įspręsta, jis bendravo su sugražintais e, į Turkiją sirais. Ir mums yra žinoma, kad kad sugrįžo savo norų 53 ir 44 iš jų gavo laikiną tarptautinę apsaugą, o 9 nusprendė sugrįžti į Siriją. Jie arba atsėmė savo prašymus suteikti laikiną apsaugą, arba tiesiog jie nebuvo pateikę tokių prašymų. Tai štai, ką galiu pasakyti, atsakydamas į šį, į šį klausimą. Europos prieglapščio paramos biuro ištekliai, ar jie gerai yra naud, panaudojami. Ir taip pat buvo pateiktas klausimas ir apie vertėjus ir vertėjų paslaugas. Mes pastebėjome per tam tikrą laiką, kad EASO keičia teikiamos paramos graikiams institucijams pobūdį ir dabar jie samdo tiesiogiai e, vertėjus, dėl, kaip tik dėl jūsų minėtų priežasčių buvo priimtas toks sprendimas. Be to, vietoje samdomi yra ir žmonės, kurie padeda registruoti atvykusius. Taigi mes mokomės iš e, savo patirties yra vienas dalykas, kurį nelabai e, lengva surasti rinkoje. Tai yra ekspertai, eksper e, prieglopšio klausimas. Tai yra tie žmonės, kurie galėtų įvertinti kiekvieno atvykusio asmens aplinkybės. Čia mes tik e, turime kliautis valstybėmis narėmis ir mes prašome, kad jos skirtų mums kuo daugiau savo ekspertų tam, kad galima būtų kuo skubiau nagrinėti pateiktus prašymus. Toliau. žmogaus teisų padėtis. Buvo pateiktas klausimas ir apie tai. Čia aš galiu Jūs patikinti, kad komisija labai rimtai nagrinėja visus gaunamus pranešimus, visą gaunamą informaciją ir galiu Jums pasakyti, kad Mes reguliariai aptarėme žmogus teisų klausimus su bendradomis su Turkijos atstovais ir gaunam pranešimus ir iš nevyriausybinio organizacijų. Ir manyčiau, kad apie šios klausimus taip pat bus kalbama ir ataskaitoje dėl Turkijos pažangos siekiant narystės. Kiekvieną kartą, kai bendrauju su žurnalistais ar su kitais asmenimis, kurie domisi e, šią temą, man nuolat užduoda tą patį klausimą. Kas bus, jei nepavyks įgyvendinti susitarimo? Aš skiriu visą dėmesį štai kam. Aš stengiuosi padaryti viską, kas yra įmanoma, kartu su savo komanda, tam, kad mes padėtume tinkamai įgyvendinti šį susitarimą. Todėl mes net nenagrinėjame to scenarijos, pagal kurį tas susitarimas ne pagal kurį tas susitarimas žlugtų tiesiog. Tai mes tiesiog atliekame mums patikėtą darbą. Toliau keli parlamento nariai kalbėjo apie naujus maršrutus, Ir buvo klausima, pavyzdžiui, kokiu, kokiu šalių piliečiai naudojasi tais naujais maršrutais. Aš bandžiau surasti šią informaciją. Vėliau galėsiu pateikti jums išsamesnės informacijos šiuo klausimu, bet dabar bendrai galiu pasakyti, kad iš esmės mes matome, kad atvykėliai iš Afrikos keliauja paprastai iš Libijos į Italiją ir naudojasi tuo viduržmį jūros vidurio maršrutu. Aš patikrinau skaičius ir galiu Jums pasakyti, paralelitais metais mes matome, kad porą tūkstančių sirų bandė, e, atvyko iš Libijos į Italiją ir e, atvykstančių skaičiai, bandė atvykstančių pagal šį maršrutą skaičiai tikrai yra ženkliai sumažėję ir labai dideli, nors labai maži, nors negaliu tiksliai pasakyti kiek. Taigi vėl žvelgdami į skaičius mes galime pastebėti, negalime pasakyti, kad žmonės dabar nebando da, keliauti kitais maršrutais, be abejo, to negalime teikti. Žinome, kad yra žmonių ir prie Bulgarijos sienos, bet iš esmės. Uh, skaičiai yra tikrai kur kas mažesni nei anksčiau. Ir jei pažiūrėsite tai, kiek žmonių atvyksta į tas šalis, kurios nėra priešakinėse migracijos krizės linijose, pamatysite, kad tenai atvykstančių skaičiai taip pat yra sumažėję. Toliau buvo pateikti visiškai suprantami klausimai apie padėtį stovyklose Graikijoje, skaitant ir Graikijos šiaurė. Aš puikiai suprantu, kodėl jūs užduoda šios klausimus. Čia reikėtų pasakyti, kad kolegos iš ECO skyrė tikrai nemaž sumas papildomai paramai tos lėšos yra e, sutiktos per vairias paramos organizacijas. Ir skirtos jos pirmiausia yra tam, kad galima būtų pagerinti gyvenimo sąlygas e, stovyklose, ruošiantis žiemai. Egzistuoja netgi tokia e, nuomos schema, būsto nuomos schema, kuri yra gyvendinama Ir mes matome, kad būtent šių papildomų pastangų dėka šiandien kur kas daugiau žmonių galės gyventi geresnėmis sąlygomis, galės peržymoti geresnėmis sąlygomis. Problemų dar yra ne žemyninėje Graikijos dalyje, bet salose. Tenai dar tikrai reikėtų kai ką pagerinti ir tam ir skirsime daugiau dėmesio. Tai tiek, jei praleido kokį klausimą, praneškite man apie tai, prašau, ir tuomet aš galėsiu vėliau jį atsakyti. Yeah, Na, norėčiau papildyti dėl ESO. Gal reiktų plačiau atsakyti. Pirmiausiai, aišku, ESO priklauso nuo valstybių narių įnašų. Tai yra tų specialistų, kuriuos siunčia įranga. Uh, ir ESO tikrai nėra kažkokia tai kliūtis įgyvendinant perkelimo ES viduje programą, bet mes turime nepamiršti tų pasiūlymų, kuriuos pateikėme dėl naujosios prieglopščio agentūros. Ir a, e, turime taip pat suprasti, kad yra a, e, spaudimas, kurį patiria ir valstybės narės. Dabar dėl to, kad mes a, e, nedalyvaujame, kad valstybės narės nedalyvauja, tai taip Austrija laikinai nutraukia dalyvavimą dėl sąlygų, bet e, kas yra negerai, tai kad Vengrija visiškai nepasižadėjo, ką nors priimti, lygiai taip pat nuo balandžio mėnesio ir Lenkija neketina to padaryti. Um, o dėl Vengrijos referendumo uh, ir kažkokių tai baudžiamojo persekiojimo priemonių taikymo, tai aš nekomentuosiu. O dabar dėl Dublino ir perkelimo procedūros į Graikiją. Reikia pasakyti, kad jau penkerius metus buvo visokių problemų su Graikija ir galų gale a, tam turi būti nu, tiesiog a, padėtas taškas. A, ir e, mes turime stabilizuoti, sutvarkyti procedūras, jeigu norime apskritai stabilizuoti prieglapščio politiką ir norime grįžti prie normaliai veikiančio Šengeno erdvės. Tačiau bet kuriuo atveju noriu pasakyti, kad e, Dublino procedūrų taikymas ateityje viskas priklausys nuo aplinkybių nuo to, kaip viskas vyks. Bet tai yra e, laipsniškas procesas ir tikrai nebus staigus procesas. Na, ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote pas mus. Ir e, noriu štai dar ką pasakyti. Pirmiausiai, labai svarbu, kad mes e, gerai suprastume, vienas kitą, kad e, viską galėtume tvarkyti, bet mums dabar labai daug problemų tikrai kelia ES e ir Turkijos e, susitarimas. Aišku, perkelimo į Europos Sąjungą programa, nors jis dar tik tai užgimė. Tai yra naujas kūrinys, mes labai norime, kad jinai veiktų sklandžiai ir mes, aišku, stengiamės iš savo pusės, kaip galima geriau veikti. Galų gale tai yra ir politiniai dalykai, mes a, suprantame, kad jums labai sudėtinga veikti, derinti visus veiksmus, esant tokiom sudėtingom aplinkybėm. Bet um, jeigu mes nebendradarbiausime visi, tai dar bus sunkiau. Ir aš manau, kad jūs su ponu Nilsenu tikrai daug ką galite uh, padaryti. Nebejotinai, kad e, bet kokie mūsų susitikimai bus ko gero pažymėti šiek tiek įtampą, nes to mes neišvengsime. Labai daug visokiausių susijusių klausimų nuo strateginių žmogaus teisų ir valstybės narės. Ir mes labai aiškiai šiandieną sakome, kad tikrai nebeturime laiko žaisti net kai valstybės narės nebeatsako, mes negalime tenai toliau su jom žaisti, nes padėtis Graikijoje, jos salose yra labai sudėtinga. Aš taip pat pastebėjau ir tai, kad mūsų nariai, kurie lankosi Graikijoje, Italijoje, jau mato padėties pasikeitimą. Aš suprantu, ką jūs galvojate apie atvykimą į mūsų komitetą, sako pirmininkas, bet mes tikrai norėtume nuolatos būti informuojami, nes šie klausimai yra susiję strateginių lygių su žmogaus teisų apsauga ir su kitais klausimais. Kai birželį jūs atvykote prieš dabartinį posėdį, na, tarp birželio ir dabartinės dien, ir šiandienos, tai didelis laiko tarpas, bet parlamentas turi teisę stebėti ir analizuoti, kas vyksta, tuo labiau, kad mes siunčiame savo žmonas į įvykių vietas ir kaip pona Gomes teisingai pastebėjo, mes norime gauti visą informaciją ir būtume už tai dėkingi. Taigi ačiū Jums labai kolegos, kad taip pat kalbėjote pakankamai konstruktyviai, trumpai analizuojant šį labai sudėtingą klausimą. Taigi ačiū visiems. Dabar kolegos. Dar viena labai, e, vienas labai svarbus klausimas, tai yra bendroji ES prieglopščio politika. Nežinau, ar mes susidurosime, laiko mums liko labai mažai, nes turime pasikeisti nuomonėmis kartu su pirmininkaujančia Slovakija. So we move on to this related item is the reform of the common Europe. Taigi, bendra Europos prieglopščio sistema. Slovakija atstovas atvyko, kad mums trumpai pristatytų diskusiją, kuri vyko praėjusią savaitę Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje dėl bendros prieglopščio politikos ir apskritai viso prieglopščio srities teisėkūros paketo. Taigi labai prašau jūsų trumpai mus informuoti ir kolegos iš anksto atsiprašau, kad mes šio klausimo išsameu nespėsime apsvarstyti, bet jeigu bus kažkokių degančių klausimų, tai aš tikrai uh, atkreipsiu į tai dėmesį ir mes gal kažkada vėliau su jumis dar susitiksime ir skirsime pakankamai laiko, kad būtų galima pakalbėti. Taigi, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau, bet informatyviai. Na, jūs žinote, kad komisija pateikė visą teisės aktų projektą dar Liepos mėnesį, tačiau pirmininkaujantį Slovakiją, nepaisant to, kad pasiūlymai buvo pateikti dviem etapais, mano, kad tai yra bendras paketas susijęs su tą pačią temą. Pirmininkaujantį valstybę priėmė sprendimą pradėti tų pasiūlymų analizę taryboje ir vadovaujamasi trijų krypčių požiūrių. Pirmas tai yra Eurodak reglamentas ir um, Europos prieglopšio agentūra. Pirmininkaujantį valstybę ketina šiuos du dokumentus svarstyti iki pat savo pirmininkavimo pabaigos, stengiantis įsiaiškinti, kokie yra tarybos poziciją. Toliau, paraleliai vyksta Dublino reglamento peržiūra, o tai yra priskirimo direktyva pri, ir yra dar priskirimo direktyva, prieimimo sąlygų direktyva, bet tai jau yra kitų metų darbas, nes egzistuoja labai daug koncepcijų, kurios a, labai daug terminų, kurie vartojami viso, viso paketo dokumentuose ir negalima nieko atsėti. Ir trečiasis, trečioji grupė, sakyčiau, tai yra ES perkelimo į ES sistema, reglamentas tiksliau dėl to. Mm, jam buvo apie jį buvo kalbėta irgi ketvirtadienį. Ir dabar, jei leisite, norėčiau jums trumpai pristatyti, kokią nuomonę pareiškia valstybių narių ministrai dėl Eurodak reglamento. Mes apsvarstėme ministrų taryboje su delegacijomis keletą neįspręstų klausimų ir delegacijos ypač pritarė pasiūlymo tikslams bei prieigos prie Eurodak užtikrinimo platesniam teisės saugos pareigūnų ratui, kad būtų galima pasinaudoti reikalingais Eurodak saugomais duomenimis. Dabar Europinė prieglopščio agentūra apskritai valstybės narės pritarė pasiūlymo tikslui, pritarė tam, kad būtų sustiprinta EASO vaidmuo, nes dabar nėra agentūros, yra EASO biuras ir kad labai svarbu užtikrinti tinkamą prieglapšio procedūrų vykdymą valstybėse narėse ir jų sprendimų prieimimo procedūrą. Kai kurios valstybės narės mane, kad e, kažkiek dėl finansinių problemų stinga pasitikėjimo ESO, kuri virs agentūra ir pirmininkaujantį valstybę ketina e, svarstyti e, visus šios dokumentus taryboje iki metų pabaigos. Dabar dėl Dublino reglamento. Taryboje jau baigtas pirmasis techninis Dublino reglamento peržiūros svarstymas. Ir um, pritariama pasiūlymo pagrindiniams tikslams, būtent, kad valstybė narė atsakinga už prieglupšio prašymą turėtų sparčiai nagrinėti prašymus ir, spar, ir kad būtina užkir, tam, kad būtų užkirstas kelias taip vadinamam antriniam judėjimui. Pirmininkaujantį valstybę dabar labai daug dirba, kad nustatytų kaip galima būtų konstruktyviai šį uh, pasiūlymą nagrinėti taryboje. Dabar dėl prieimimo sąlygų direktyvos, priskirimo direktyvos ir prieglapšio direktyvos. Visa tai yra nagrinėjama taryboje, o kodėl mums nepasisekė pasiekti ženklesnių rezultatų, tai dėl to, kad pasiūlymai buvo pateikti Liepos mėnesį ir tiesą pasakius valstybės narės pagėdauja uh, daugiau laiko, per kurį galėtų išanalizuoti kruopšį šios itin aktualius ir svarbius pasiūlymus. Dabar dėl perkelimo Europos Sąjungą sistemos. Ministrai iš principo palankiai įvertino šį pasiūlymą ir pasakė, kad perkelimo į ES sistema turėtų sumažinti migracijos rautus, padėti juos valdyti. Taryboje buvo atsižvelgta į tai, kad svarbiausias dalykas yra tarpusavio pasitikėjimas, nes tik tada konstruktyviai bus galima dėrėtis dėl šio pasiūlymo. Taigi tiek informacijos apie TVR tarybą ir jos darbą. Dėkoju. Na, dabar norėčiau paklausti, išklausius svarbiausius dalykus, ar kas nors nori klausyti. Sofija Intveld, prašau. Nu, turiu tokio bendro pobūdžio klausimą. Ačiū, kad pateikėte naujausią informaciją. Ir manau, kad čia galima kalbėti 28 valstybių narių vardų, kurios nebūtai palengvina jūsų užduotį. Man atrodo, trūksta tam tikros skubos sprendžiant šį klausimą. Yra ir kitų sričių, tą patį galima ir apie jas pasakyti. Pavyzdžiui, saugumo priemonės, ar, pavyzdžiui, Turkijos pareiškimai, ar vizų liberalizavimas Visi iš karto šoka ir susituria, kaip čia pasitaikius kokią skubo sprendimo procedūrą, susiturima primami sprendimai. O ši sritis man asmeniškai irgi atrodo labai skubi, nes mes kalbame apie labai svarbius klausimus. Dauguma žmonių netgi vartoja krizės pavadinimu šitai situacijai. Tad jeigu turim krizę, ar nereikėtų ją reaguoti greičiau? taryba jau galėtų, man atrodo, dėti didesnės pastangas negu iki šiol. Man sunku suprasti, kodėl taryba šios situacijos nelaiko krize ir visiškai neskuba. Na štai koks klausimas, kolega Olmair, prašau. Dėkoju. Norėčiau papildyti tai, ką sakė Sofija Intfeld. Man atrodo, kad taryboje ir šiandien, ir vakar yra susidariusi vienybė tam tikrų klausimų. Pavyzdžiui, kad ir Dublino reglamento gyvendinimo klausimų. Ir, pavyzdžiui, sunku kiekvienai pirmininkaučiai valstybėje kažką pakeisti. Norėčiau užduoti klausimą susijusiu su perkelimu. Šiandien mes kalbam apie vizų kodeksą. Kiek supratau, valstybės narės nemano, kad humanitarinės e, vizos turi būti išduotos kaip paprastos vizos, bet kad jas reikia, jų, jų klausimus reikia nagrinėti, nagrinėti gyventojų perkelimo problematiką. Ar jūs manote, kad tai bus įmanoma? Ar manote, kad tai yra lankstesnis sprendimas? ir kaip bus su perkelimo, perkelimo ar naujo įsikūrimo naujoje valstybėje narėje režimu. Ačiū. Kolegė Bjork, prašau. Dėkoju. Aš labai trumpai esu Europos parlamentų pranešėja dėl perkelimo klausimų. Jūs labai trumpą įvadą pateikėte. Aš norėčiau daugiau sužinoti štai apie ką. Ar diskutavote dėl to, kaip E, e, yra vertinamos nacionalinio gyventinimo programos, kas galėtų būti pagerinta perkeliant žmonės ir kaip būtų galima padidinti perkeltųjų skaičius. Tai yra e, iš tikrųjų svarbus klausimai. Aš e, su, kreipiausi nacionalinės vyriausybės, gavau jų atsakymus. Ir kaip jums atrodo, kaip grei, paspartinti visą tą procesą? Pone Gomeš, prašau. Ar žinote, kad mes turime ekspertų grupę, kuri dirba prie Dublino reglamento peržiūrėjimo elementų. Ir ta sistema, kur yra kalbama apie gražinimą, privartinės priemonės ir taip ir panašiai, mums reikia kitos sistemos, kur būtų paremta bendradarbiavimu e, su prieglopščio prašytojais ir apsaugos priemonėmis. E, ar taryba mano, kad reiktų panaudoti laikino prieglapšio procedūrą plačiau. Ir ta situacija mums buvo žinoma iš 91 metų situacijos Kosove. Ar taryba apskritai yra diskutavusi apie poreikį atverti legalius ir saugius kelius prieglopšio prašytojams, kad jie nebūtų priversti keliauti be dokumentų neteisėtai į mūsų, taip sakant, pažadėtą žemę ar ne? Ar taryba yra kalbėjusi apie saugumo implikacijas? Tūkstančiai žmonių Europos Sąjungoje dabar yra e, labai daug tokių, kurių teisės pažeidžiamos. Jiems esu įgiminiai prilakščių teisė, nei kitokios teisės. Ačiū. Dėkoju. Barbara Spinelį, prašau. Norėčiau pridurti dar vieną klausimą. Prie to, ką sakė ponia Infeld. Taryba klausė, kodėl e, taryba nemato poreikio tas krizės, tą krizę spręsti kuo skubiau. taryba iš tikrųjų daug kur nutyli, patyli, nepareiškia savo nuomonės. Ir tai nėra susiję su tuo, kad taryboje yra toks pogrupis šalių, mažuma šalių, kurios iš esmės labai priešinasi prieglopščio politikai, kuri būtų paremta solidarumo tarp valstybių principais ir kurios priešinasi perkelimo priemonėms. Ir čia aš pirmiausia turiu menį Višegrado šalis. Jūsų šalis taip pat yra viena iš jų, iš tų buvusių Višegrado šalių grupės. Ir šiandien jūs esate e, vadovai taryboje, pirmininkaujantis vadovai, bet aš galvoju, kad jūs tam tikrą prasme irgi esate vienas kartus tuo pat metu iš savo šalių atstovų, tuo pat metu ir Višegrado grupės atstovas. Dėkui. Uh, to... Dėkoju. Pabandysiu atsakyti kuo trumpiau ir pabandysiu nevengti tų visų klausimų. Uh, kai kas mano, kad mes nesuvokiam tos krizės skubumo. Noriu Jūs patikinti, kad dabartinė pirmininkaujantį valstybė turi labai svarbius prioritetus planavimo srityje. Mes suprantame, kad laikas ne mūsų sąjungininkas, kad jis mūsų spaudžia ir kad būtina spręsti pabėgėlių prašytojų problemas kuo greičiau. Esu įsitikinęs dėl to. Norėčiau susilaikyti nuo komentarų dėl to, kaip delegacijos išsidėlėjusius yra savo prioritetus šiais klausimais. Sutinku, kad galbūt būtų galima paspartinti darbus, tačiau pripažinkime, kad pirmininkaujanti valstybė turi tą privalumą, kad e, mes esame pasirengę dirbti, diskutuoti. E, nes detali, detali analizė jau yra atlikta, mes suprantame, kaip spręsti yra skubu, mes taip pat suprantame tą krizę situaciją. Tiek galėčiau šiuo klausimu pasakyti, ar trūksta vienybės taryboje, kaip sakė ponė Holmair. Taip, jos trūksta. Nuo konsensusų dar esame labai toli daugelių klausimų ir šiuo taip pat. Tai da, mūsų pirmininkaučios valstybės tikslas yra surasti tą vienybę ir konstruktyviai dirbti su tais, kurie dar prie tos vieningos komandos neprisijungė dėl humanitarinių vizų. Pirmininkaučios valstybės mintis yra ta, kad reiktų pasižiūrėti, kaip humanitarinės vizės galėtų būti įtrauktos į perkelimo siūlymus. Mes dar kol kas uh, esame šio darbo labai ankstyvoje stadijoje, aiškinamės, kaip tai galėtų būti įmanoma. Dėl paties perkelimo buvo klausa, ar bendrų reikalų taryba svarstė, kaip reikėtų peržiūrėti nacionalinių schemų skaičius. Taryba apie nacionalinės schemas nediskutavo. Taryboje nacionalinių schemų aspektus ir sutaičiais nebuvo aptarti. Tačiau ketvirtadienį buvo kalbama apie taisyklės, kurios būtų taikomos perkelimui. Ta diskusija buvo surenkta komisijos e, siūlymų. Bet, e, kaip jau sakiau, skaičiai ten minėti nebuvo. Kai dėl Dublino reglamento peržiūros Na, jūs sakėte, kad reikėtų bendradarbiavimą ir apsaugą taikyti vietoj sankcijų ir atgrasos. Noriu pasakyti, kad esame sudarę ekspertų grupę, jie įeina ir Europos parlamento atstovai ir buvo atlikta ir paskelbta labai nemažai studijų, kurias rengiant dalyvavo ir Europos parlamento žmonės. Tad pat norėčiau pasakyti, kad tos studijos sulaukė pakankamai dėmesio, kaip ir mūsų aptariama tema, kai dėl laikinos apsaugos direktyvos. Jūs klausėte, ar buvo ją pasinaudota. Ši priemonė dar nebuvo panaudota, dėl to nebuvo diskutuojama. Dėl labai paprastos priežasties, nes Europos komisija, kuri turėtų pateikti siūlymą, pasinaudoti laikinos apsaugos direktyvą, to pasiūlymo dar nėra pateikusi nei pernai, nei šiemet. Taigi taryba neturėjo galimybės priimti tokių sprendimų. Na taip, taip. Taryba taip pat e, iki šiol nediskutavo e, dėl šios priemonės panaudojimo savo pačios iniciatyvą. Kai dėl Višegrado grupės. Ši grupė yra šiek tiek toliau nuo pritarimo tiems sprendimams. Nemanau, kad e, trūksta krizės suvokimo, jo supratimo. Aš taip, aš esu e, tarybos atstovas, vienas iš tų atstovų, kuris atstovauja mano šalį, kurią Višegrado grubė šalis. Ne aš turiu vertinti, kaip veikia e, šiuo atveju Slovakija. Aš dirbu kaip savo šalies atstovas ir Aš nekvestionuoju savo šalies pasirinkimų šiuo atveju, aš dirbu savo darbą. Sausį palieku jums vertinti, ar mes tinkamai gyvendinome savo siekius, savo užmojus ir vertinti, kaip mes tai darom, ar sėkmingai to siekiam, turbūt tenka ne man. Dėkui. Pirmininkas, laiko turbūt nebėra, gal Sufija Feldar norėtų paklausti. Na taip, aš tik noriu pasakyti, kad mes suprantame, kad labai sunku rasti sutarimą, bet mm, parlamente irgi nelengviau. Mes irgi turime labai skirtingas nuomonės, tačiau visos frakcijos dirbančios šiame parlamente įsipareigoja siekti rezultatų. Aš esu viena iš pranešėjų mūsų aptariamų klausimų. Mes dirbame nusistatę darbų tvarkaraštį, kuris leistų mums padėt, prad, padėtų pavasarį anksti pradėti dėrybas. Jeigu pirmininkaujantį Slovakiją galėtų e, padidinti spartą tų visų diskusijų ir svarstymų, kad galėtume pradėti dėrėtis, tai būtų puiku, nes mes galėtume galbūt pasidžiaugti tuo, kad bent vasarą kažkas bus patvirtinta, priimta, kad pokyčiai prasidės. Na taip, iš tikrųjų, labai vertinga pastaba, Sofija. Dėkoju, sako pirmininkas. Buvo padaryta daug politinių pareiškimų, pirmininkauju valstybė, dabar turės dirbti toliau. Mes suprantame, kad jūs dirbate tikrai sunku darbą, esame dėkingi už tai, nes politinis kontekstas tikrai nelengvas. Dėkojame pirmininkaujančiai valstybei, suprantame jos sunku darbą. Ačiū už jūsų pasisakymą, gerbiami kolegos. E, dabar kiti klausimai. Jeigu tokių nėra, susitiksime spalio 20 dieną, 9 val. Dėkuoju, posėdį baigiame.